So good morning, everybody. Let us start. Labas rytas visiems, pradėkime mūsų komiteto posėdį šioje didelėje salėje šiandien. Tikiuosi, kad visus galėsiu gerai matyti. Ar galime patvirtinti darbo tvarkę, nematau prieštaraujančių arba teikiančių pasiūlymus dėl darbo tvarkės. Tik dabar pirmikės pranešimai, turime gerų žinių iš jungtinių valstijų, iš Marylando valstijos ypač, kurioje buvo nuspręsta netaikyti mirties bausmės ir e, gaužės antrą dieną vyriausybė oficialiai pasirašė teisės aktą dėl mirties bausmės netaikymo. Taip pat mes šiandien e, esame numatę galimybę keistis nuomonėmis dėl mirties bausmės taikymo, taigi pasigilinsime iš šios aplinkybės išsameu. Noriu dar Jūs informuoti, kad buvome sustikę darbinių pietų su panu Brandėjo Afrikos Sąjungos ambasadoriumi, rengiant mūsų delegacijos viešnagę, rengiantis mūsų delegacijos viešnagę ir pasikeitėme nuomonėmis, labai konstruktyviai jie atsižvelgia į mūsų pageidavimus susitikti su konkrečiais asmenimis ir tikiuosi, kad galėsime tam padaryti. Taip pat planuojame gegužės 30 susitikti su Etijopijos ambasadoriumi ir e, pasvarstyti su jo žmogaus teisų padėti. Etijopijoje vakar buvau trumpai susitikusi su Čen, Čen, Čenčuančenku, e, Kinijos žmogaus teisų gynėjus, pabėgo iš kalėjimo ir dabar gyvena Junktinėse valstijose. Galbūt girdėjote, jis yra aklas ir labai e, tiesiog sensacingomis aplinkybėmis jis e, paliko Kiniją, jam pavyko pabėgti, taip pat su juo diskutavome e, gruodžio mėnesį. Ir jam svarbiausia žinia buvo skatinti ES ir Junktinės valstijas dirbti e, bendromis jėgomis, darant spaudimą Kinijos vyriausybei dėl žmogaus teisų padėties gerinimo. Jis e, kritikavo žmogaus teisų padėtį vyriausybės poziciją Kinijoje, taip pat e, kovotų žmogaus teisės ir teisininkų persekiojimą jo šeima taip pat labai e, persekiojama Kinijoje. Neseniai buvo gegužės 10 sumuštas jo brolis, o sunienas laikomas kalėjime e, ir jam nesteikiama medicininė pagalba, nors jis kenčia nuo umaus apendicito. Taigi turime siekti padėti jo artimiesiems. Taip pat buvau susitikusi su Junktinio Arabų Emiratų užsienio reikalų ministerijos atstovų. E, tiesą sakant, tai buvo ministerijos patarėjas. Svarstėme skubos tvarka patvirtinta rezoliucija spalio mėnesį, kurioje jos nuomonė netinkamai buvo atspindėta padėti šalyje, apgalėstavo, kad uh, rezoliuciją netkreipiamas dėmesys į padarytą pažangą e, migrantų ir moterų teisų pagerinimo srityje. Rezoliucija skubos tvarka buvo patvirtinta todėl, kad Junktinės Arabų Emiratuose buvo suimti 94 aktyvistai, skaitant tarptautiniu mastu gerai žinomus žmogaus teisų gynėjus, teisininkus ir kitus aktyvistus. Aš pasiūliau e, Jungtinių Arabų Emiratų užsienio reikalų ministerijos atstoviai išsameu aptarti pokyčių žmogaus teisų srityje. Ir aš tikiuosi surasime galimybių susitikti mūsų pakomitečio posėdyje, svarstant padėti įvairiose šalise ir mes tikimės, kad greitų laikų įvykšių 94 sulaikytos minų teismo procesas ir po to galėsime steigti jums daugiau informacijos. Taip pat noriu pranešti, kad kaip kiekvienais metais Briuselėje vyksta tarptautinis žmogaus teisų e, tema dokumentinių filmų e, festivalis nuo 20. 3-25 gegužės 26, 27 ir 29 dienomis e, bus papildomi renginiai žmogaus teisės rytyje, taigi tiek e, pirmininkis pranešimų, dabar turime patvirtinti praėjusio posėdžio darbo tvarkės kovo 19 ir balandžio 11 dienos. Nematau pageidavimų pakeisti šių posėdžių protokolus, taigi juos patvirtinkime. Dabar kitas klausimas, skaitimas nuomonėmis dėl Frontex, nauja pareiga ginti žmogaus teisės pagal iš dalies pakeistą reglamentą. Ir norėčiau dabar pranešti, kad vis dar laukiame Štefano Keslerio, kuris greitų laiku turėtų atvykti. Jis yra vokietis ir net leistinas jam yra vėlavimas. Now, uh, you remember we in our Human Rights Committee. Pamenate, e, žmogaus teisų pakomitetėje mes rengiame nuomonę dėl Frontex teisamojo ar reglamento veiklos. Frontex yra agentūra atsakinga už ES išorės sienų administravimą ir apsaugą. Šiandien keisimės nuomonėmis dėl Frontex e, pareigų ginti žmogaus teisės. Savo nuomonėje, kurią parengėme ir perdavėme kolegoms iš Lybė komiteto, pabrėžėme, kad labai svarbu išplėsti įgaliojimų sritis, siekiant garantuoti, ginti ir gerbti žmogaus teisės e, visose e, naujojo Frontex reglamento įgaliojimų sritise. Buvo sutarta, kad Frontex reguliariai atsiskaitys Europos parlamentui dėl savo veiklos šioje srityje, taigi Manau, kad artimiausiu laiku galime tikėtis daugiau skaidrumo susijusio su Frontexo veikla. Į kai kurias mūsų rekomendacijų buvo atsižvelgta, jos buvo įgyvendintos, pavyzdžiui, pasiūlymas steigti žmogaus teisų pareigūno etatą, taip pat e, dėl forumo bendradarbiavimu su žmogaus teisų aktyvistais ir pilietinės visuomenės atstovais. Ir greitų laikų pas mus prie mūsų prisijungs Štefanas Kessleris, kuris e, e, e informuos mus apie šio konsultacinio forumo veiklą, ypač padedant pabėgėliams. Frontex veiklos rytis yra pakankamai plati. Šiandien daugiausiai kalbėsime apie išorinį aspektą, būtent bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Prieš savaitę, tai yra prieš metus, keitėmis nuomonėmis su Frontex agentūros vadovo pavaduotoju. Buvau šiek tiek supykusi, kuomet jis kalbėjo apie tai, kad bus labai sudėtinga rasti tinkamą pareigūną, kuris kuruotų žmogaus teisės, nesupratau kodėl, nes mes smarkiai padidinome e, kontekst, e, Frontex finansavimą ir tikrai turime pakankamai daug kompetitingų specialistų, todėl džiaugiuosi, kad ponė Imakulada Arnais Fernandės e, dabar buvo paskirta užimti šios pareigas, tai yra tapti Frontexo pagrindinių teisų apsaugos pareigūnė yra Ispanijos atstovė ir mus informuos apie agentūros e, veiklą, skatinant ginant žmogaus teisės. Taip pat su mumis yra ponė Dafne Dumery, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narė, dirbanti migracijos, pabėgėlių ir e, perkeltų asmenų komitete tikriausiai jūs mums dabar pristatysite jūs nepatvirtintą rezoliuciją dėl Frontexo. Nes e, e, Europos taryboje dažnai yra atsižvelgiama ir į asmeninės tragedijas, rengiami atitinkami pranešimai, pavyzdžiui, dėl žmonių, e, tokiu atveju kaip Strynėkė pranešimas, dėl pabėgėlių, kurie persikeldami viduržėme jūrą nuskesta, taigi tai yra taip pat labai svarbu, svarstant išorinių sienų apsaugos padėtį. Ponas Paul Dušon taip pat yra su mumis, jis yra žmogaus teisų vyriausiojo įgaliotinio pavaduotojas, jis mums pristatys kartu su François Krepo jungtinių tautų užsakymų atliekamą tyrimą dėl ES išorės sienų administravimo ir jo poveikio migrantų žmogaus teisėms, jų padėčiai. Su ponu Krepo buvau sustikusi prieš metus Tunise labai trumpai, jis ką tik buvo pradėjęs savo tyrimą. Galiausiai jau atvyko pas mus Stefanas Kessleris, Jis e, yra bendra pirmininkas konsultacinio forumo ir tai yra Frontexo konsultacinė institucija veikianti pabėgėliams, e, pagalbos pabėgėliams teikimo srityje. Ir mes norėtume išgirsti informacijos iš jo apie tai, kaip šis konstatacinis formas įtakoja žmogaus teisų padėtį. Jo užduotis taip pat yra stebėti Frontex bendrą veiklą. Manau, kad uh, ši užduotis yra svarbi, nes tiek parlamentui, tiek plačiai visuomeniai yra pakankamai sudėtinga gauti informacijos apie įvairiapusišką Frontexo veiklą Mano vertinimu mums reikia labai įdėmiai studijuoti e, tyriamoje žurnalistikoje dirbančių specialistų, taip pat nevyriausybinio organizacijų pateikiama informacija apie Frontex veiklos stebėseną, ypač išorės sienų apsaugos srityje, nes kartais yra sudėtinga atsekti, kam kokia atsakomybės dalis tenka. Pradėkime nuo Frontex pagrindinių teisų pareigūnės, ponios Fernandės, prašau jums žodis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labas rytas. Man tenka didelė garbė kreiptis į <coughs> Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečio narius ir į kitus svečius Europos parlamento, keičiantis nuomonėmis dėl žmogaus teisų apsaugos e, pagal Frontex pakeistą reglamentą. Konsultacinis forumas ir matote pona e, Kreslerį ir mane E, matote, kad mes esame nauji pareigūnai ir tai yra viena iš matomiausių pusių to pakeisto reglamento. Buvo padėta daug pastangų, kad šitos pareigybės atsirastų. Jūs žinote, kad aš buvau paskirta į savo pareigas 2012 metų pabaigoje, tad tebesu pakankamai naujas žmogus šiuose pareigose. E, veikiu pagal tą naująjį reglamentą Pagrindinių teisų pareigūno tikslas yra užtikrinti tinkamą žmogaus teisų apsaugą Frontex veikloje. Visos. Tai yra ne tik bendros operacijos, tai yra visa Frontexo veikla. Mes prižiūrime visą Frontexo veiklą. Mes teikiame pastabas dėl bendrų operacijų ir bandomųjų projektų. Bandome prisidėti prie žmogaus teisių padėties stebėjimo e, Frontexo veiklos rytyje. Mes taip pat vykstame į vietą pasižiūrėti, kaip laikomas ir kaip užtikrinama žmogaus teisės. Mes taip pat e, identifikuojame reikiamas korekcinės priemonės ir prevencinės priemonės susijusius su žmogaus teisų apsauga, kurios gali, nes incidentų gali kilti bendrų projektų ar bandomųjų projektų vykdymo metu. Mes e, Norime, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos į visas veiklos rūšys Frontex agentūros. Pakeistas reglamentas didžiausia dėmesį suteikia iš pagarbą žmogaus teisėms visose Frontexo koordinuojamoje veikloje, įskaitant e, tų teisių gyventinimą pagal pagrindinių žmogaus teisių hartiją ES Taip pat remiamasi tarptautinis teisės normomis 51 metų Ženevos konvencija ir pabėgėlio statuso apibrėžimu. Taip pat mes raginame taikyti neišsiuntimo iš šalies principą, jeigu gali dėl to nukentėti žmogaus teisų apsauga. Tai štai, tokios, toks yra Frontex darbo pagrindas, kokie pagrindiniai dokumentai. Mes taip pat remiamės pagrindinių teisių strategiją, kuri buvo priimta prieš porą metų, 11 metų kovą. Ir taip pat stengiamas sukurti tinkamą mechanizmą, kurio dėka būtų galima tinkamai įgyvendinti e, žmogaus teisės. E, tai yra vienas iš mano darbo tikslų. Pagrindinių teisių strategija skiria didžiausią dėmesį E, tam, kad šalis, kad atsiras bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir kad ten būtų gerbiamas žmogaus teisės. Frontexas savo veiklą vysto remdamasis ES išorės santykių politiką ir pritaiko prie tos politikos savo veiklą. Mano darbų planas 2013 metams, kaip, kadangi dirbu pirmus metus, yra sutelktas prie to, kad atsirastų procedūros ir sistema, kurios padėtų žmogaus teisės įtraukti į visas Frontexo veiklos rūšis, kad būtų tinkamai apsaugotos. Kai dėl trečiųjų šalių Frontexui pakeistas reglamentas padeda geriau įsiti tarptautinį operatyvinį bendradarbiavimą su kitomis šalimis. Taip pat remiantis ir ES išorės veiksmų politiką žmogaus teisų požiūrių. Šis bendradarbiavimas padeda e, gerinti ES sienų apsaugos standartus ir užtikrinti tinkamesnę žmogaus teisų apsaugą ir žmogaus orumą. Frontexas bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, turime pasirašę darbinius susitarimus tam tikrus su trečiųjų šalių pasienio apsaugos tarnybomis. Pereitais metais e, tų pasirašytų susitarimų buvo daugiau E, buvo tie susitarimai parašyti pagal tą pakeistą reglamentą. Darbiniai, tai yra darbiniai dokumentai, darbiniai susitarimai, tai nėra tarptautinės sutartys kokios nors ir tie susitarimai yra daugiausia sutelkti prie operatyvinės veiklos, konkrečių veiksmų. Tai yra susijęs su sienos apsauga, valstybės narės ir komisijos turi įsteigusius tam tikrą struktūrą ir, kaip jau sakiau, daugiausiai yra kalbama apie pačią operatyvinę veiklą, apie konkrečius nuveiktus darbus. Trečiosiuose šalyse žmogaus teisės yra taip pat analizuojama, <coughs> vertinama jų, e, vertinama rizika e, joms bendrų operacijų metu ir be abejo mes bendradarbiavame su konsultaciniu forumu. Ir to bendradarbiavimo tikslas yra pagerinti žmogaus teisų padėtį, gerinti jų analizę. Mes dirbame su Afrika, su Vakarų Balkanais, Rytų Europos valstybėmis. E, remiantis minėtų reglamentų, Frontexas galo, gali taip pat į trečiasią šalį siūsti savo ryšių pareigūnus, kad būtų galima geriau suderinti praktinės bendradarbiavimo pusės, tačiau kol kas dar taip nėra, nes e, ši struktūra dar tebevystoma ir, ir trečiosios šalyse Frontexo ryšio pareigūnų kol kas nėra. Agentūra taip pat turi galimybę kviesti stebėtojus iš trečiųjų šalių, kad šie galėtų dalyvauti bendrose operacijose ir mokymuose. Da, taip, tai vyksta nuolatos, e, atvyksta pareigūnų iš valstybių kandidačių ar galimai šalių kandidačių. Jie dalyvauja mokymuose, jie taip pat dalyvauja nagrinėjant žmogaus teisų klausimus, tokius kaip kova su priekyba žmonėmis ir panašiai. Pasienio apsaugos pareigūnams buvo neseniai pravesti mokymai susijęs su žmogaus teisų apsauga. Galbūt reikėtų paminėti ir bendro gražinimo operacijas, kurios kartais kelia susirūpinimą. Šiandien uh, Frontexas teikia savo konsultacijas šiuo metu ir yra rašomas taip pat ir Elksenos kodeksas susijęs su tokiomis operacijomis ir žmogaus teisų apsauga jų metu. Trumpai tariant, Frontexas dabar didina savo gebėjimus, e, kurių tikslas yra užtikrinti geresnę ES išorinių sienų apsaugą. Dabar, kai migracijos rautai yra tokie dideli, Mes taip pat laukiame visų institucijų paramos, organizacinių formo paramos, regioninių organizacijų ir struktūrų paramos. Man iš tikrųjų labai pasisekė, kad dirbu su tokia puikia komanda. Ir ta puikia komanda yra pirmiausia konsultacinio formo atstovai. Visos rezoliucijos ir rekomendacijos, kurias aptarsime po mano pasisakymo, pasitarnaus Frontexų tolesniai veiklai. O kol kas dėkoju už jūsų dėmesį. Lauksiu jūsų klausimų. Thank you very much, Madam Fernandez. Dėkoju, ponė Fernandez. O dabar žodis kolegai Stefanui Kešleriui, prašau. Madam Chair, ladies and gentlemen, I apologize for being... Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, atsiprašau už pavėlavimą. Um, uh, just... Pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Prastai nevyriausybinės organizacijos e, visą laiką rodo e, teigiamą pavyzdį, tačiau dėja šį kartą nepavyko. Ačiū, kad pakvietėte pagrindinėsių pareigūnę ir mane pasikeisti nuomonėmis šiame sustikime. Mes šį kvietimą vertiname kaip aišku signalą iš jūsų komitetės, kad parodanti, kad jums labai rūpi žmogaus teisų apsauga, saugant išorės sienas ir e, ieškant esamų problemų sprendimų. E, konsultacinis forumas e, tam tikrą prasme buvo jūsų darbo vaisius, patvirtinus naują Frontexo reglamentą, jame atsirado 26 straipsnio antroji dalis ir tapo mūsų veiklos teisiniu pagrindu. Mes teikime Frontexui rekomendacijas dėl žmogaus teisų strategijos įgyvenimo, taip pat ir kitų priemonių įgyvendinimo. Konsultacinis forumas turėtų tapti pavyzdžių organizuojant bendradarbiavimą su ekspertais žmogaus teisų apsaugos rytyje. Norėčiau priminti, kad konsultacinis forumas yra sudarytas iš dviejų ES agentūros, Europos pagrindinių teisų agentūros ir dar vienos agentūros. Jo sudėtėina keturios tarptautinės vyriausybinės organizacijos, taip pat jungtinių tautų žmogaus teisų komisija. Europos taryba viena iš svarbiausių narių, devynios plėtinės visomis organizacijos, Amnesty, Amnesty International, kitos tarptautinių mastų e, migrantų klausimų, migrantų teisų apsaugos atėje veikiančios organizacijos 2013 metais. Galbūt ši informacija jums bus įdomesnė. Konsultacinis forumas susitelkė ties keturiais svarbiausiais klausimais. Pirmiausiai, jau buvo minėta, dalyvaujame rengiant Elgesio kodeksą pasienio ir kitiems pareigūnams dalyvaujant bendrose misijose, operacijose, nesigyvendinant. Kitas klausimas yra procedūrų mechanizmų rekomendacijų rengimas, siekiant užtikrinti, kad vykdant Frontexo koordinuojamas pasienio e, sritise e, operacijas būtų atsižvelgiama žmogaus teisės, taip pat mūsų atstovai dalyvauja rengiant mokomąją programą pasienio pareigūnams. Siekiant, kad būtų atkreipimas dėmesys, rengiant pasienio apsaugos pareigūnus į žmogaus teisų aspektus. Taip pat konsultacinis forumas siekia įtraukti žmogaus teisų aspektus E, teikit antaskaitas ir vykdant tyrimus susijusius su padėtimi trečiosiose šalise arba reformuojančiose šalise. Galbūt dabar jums aiškesnis vaizdas susidaro dėl mūsų veiklos ir turbūt suvokite, kad konsultacinio formo veikla yra grindžiama E, praktiniais momentais. Mes ne tik siekime susitarti dėl dokumento formuluočių, norime nustatyti konkrečius standartus ir mechanizmus siekiant apsaugoti migrantų teisės. Tačiau visi suvokiame, kad nei mes, nei pagrindinių teisų pareigūnė negalime išspręsti Frontexo struktūrinių problemų kolegė iš Europos tarybos apie tai veikiausiai kalbės. Mūsų forumas nėra sprendimus prieinamant institucija. Ji tik teikia rekomendacijas. Ačiū Dievui, mes nepriimame sprendimų. Nes manau, kad galbūt mes ir nelabai norėtume priimti sprendimus dėl to, kas gali ar negali patekti ES teritoriją, tačiau mes tur, ne, tai neturime galimybės nurodinėti Frontexui, kaip elgtis galiausiai administracinė valdyba ir sekretariatas priima sprendimus dėl agentūros veiksmų Mes siekiame dalyvauti konstruktyviame dialoge ir diskusijose dėl priimamų sprendimų. Forumas e, negali pakeisti neskaidrių atsakomybės e, ir galiojimo pasiskirstimo tarp viena vertus agentūros ir valstybių narių pasienio apsaugos institucijų. Vis dar nėra aišku, kas už ką yra atsakingas, kas kokius klausimus sprendžia ir kas galiausiai turi prisijimti teisinę atsakomybę teismuose už savo veiksmus. Ar tą turi padaryti agentūra, valstybės narys ar komisija. Aš nežinau, nes tai nėra, šie e, dalykai nėra aiškiai reglamentuoti. Mes negalime pakeisti Ir ši informacija yra dar svarbesnė. E, mes negalime pakeisti Europos parlamento vykdomos e, Frontex agentūros e, veiklos kontrolės. Viena vertus neturime tam įgaliojimų, antra vertus mūsų pajėgumai yra riboti. Taigi prašau jūsų nemanyti, kad e, mūsų formos gali atlikti visas priežiūros funkcijas, kurias jūs norite atlikti ir po to jums tik tai suteikti informaciją. Žinoma, mes e, mielai esame pasirengę jums suteikti visapusišką informaciją, kada tik to pageidausite, tačiau jūs taip pat turite įsitraukti į vykstančius kontrolės procesus ir viskas stebėti. Todėl Europos parlamentas turi ir toliau svarstyti ES išorės sienų padėtį. Asmeniškai, manau, ir dėl to neturėtumėte kaltinti dabar už tai, ką pasakysiu viso konsultacinio forumo. Taigi, mano asmeniniu vertinimu būtų labai naudinga, jei žmogaus teisų pakomitetis kreipti daugiau dėmesio į bendradarbiavimą tarp Frontexo ir ES valstybių narių su trečiosiamis tranzito šalimis, nes migrantų padėtis, pavyzdžiui, Maroke, tik vieną pavyzdį pateikiant. Remiantis mano turimą informaciją, kurią gauna iš kolegų, Maroke yra katastrofinė. ir kitaip jos negalime apibūdinti. Nėra jokios apsaugos, yra migrantai yra visiškai bejėgiai, negauna jokios pagalbos. Antra vertus, Ispanijos ir kitų šalių pasienio apsaugos pareigūnai glaudžiai bendradarbiauja su Maroko valdžios institucijomis emigracijos kontrolės srityje. Tai yra tas gražus pavadinimas. Ir visiškai e, nekreipiamas dėmesys į gražinamų į Maroką migrantų padėtį. Todėl reikia e, aptarti, apsvarstyti dar labai daug klausimų konsultacinio forumo nariai pasitikė Europos parlamente, tikisi suteikti atitinkamą pagalbą jūsų komiteto veiklai ir tikisi prisidėti prie problemų sprendimo. Ačiū ponė Kesleri už jūsų rekomendacijas, už jūsų ženginę kalbą. Dabar išklausysime ponios Dafne Dimery, Europos tarybos parlamentinės asamblės narės. President. Dėkoju. Vadinami kolegos, ponios ir ponai, pirmiausia, leiskite padėkoti už jūsų malonų kvietimą. Man iš tikrųjų didelė garbė sustikti su jumis čia ir turėti galimybę pasisakyti Europos parlamente. E, turime čia e, ir poną Stefaną Kesslerį konsultacinės e, struktūros E, vadovą. Mane labai domino situacija e, Maroke, pona Ušan, pona, ponė e, Ernais. Aš esu Dafne Dumarija, aš esu Belgija, atstovų rūmų narė, esu taip pat Belgijos delegacijos parlamentinės asamblėjos narė Europos taryboje, dirbu migrantų komitete ir rūpinosi perkeltos menų reikalais. Pasikeitimas nuomonėmis e, žmogaus teisų požiūrį dėl Frontexų yra savalaikė diskusija. Balandžio 22 Europos taryba parlamentinė asamblėje patvirtino dokumentą dėl ES atsakomybės žmogaus teisų srityje. 9022 rezoliucija buvo patvirtinta, taip pat front Taip pat ten kalbama apie kitą ko, apie, apie Frontexo atsakomybę. Europos parlamentas sureagavo šią rezoliuciją ir aš manau, kad yra puiku turėti galimybę šiandien tą pranešimą aptarti. Nereikia nesakyti, kad migracijos srautų valdymas yra vienas iš na, svarbiausių klausimų ES ir už jos ribų. ES pasienio valstybės patiria didelį migracijos rautų spaudimą ir dažnai tie migrantai atvyksta nelegaliai. Tad būtina rasti geresnius atsakymus į tą spaudimą, būtina rasti galimybių geriau valdyti e, sienų apsaugą. 2004 metais buvo įsteigta Frontex agentūra ir tai naujai tarnybai teko tvarkyti e, visas šias užduotis ir užtikrinti tinkamą išorės sienų apsaugą. Tai nėra lengva užduotis, tačiau tai yra didžiulė užduotis ir uh, jos tikslas yra padėti nelegaliems migrantams ir kovoti su negalia migracija. Europos Sąjungos išorių sienų apsauga dar nereiškia, kad tas paveikslas užduočių būtų pilnas. Uh, E, taip pat į Europos, Sąjungos, į Europos duris beldžiasi pabėgėliai ir prieglopšio prašantis asmenys. Jie irgi dažnai atvyksta nelegaliai. Frontexas turi užtikrinti, kad yra taikomas neišsiuntimo iš šalies principas. Visai neseniai Frontexo veikla buvo lyginai nežinoma, nedaug buvo apie tai kalbama. E, tačiau dabar dėmesio sulaukom vis daugiau. Ne tik mūsų asamblėje nagrinėjo Frontex veiklą, taip pat jie domisi nevyriausybinės organizacijos. Jos buvo pareiškusios kritiką dėl Frontexo veiklos ir, kaip žinia, ES ombudsmenas ėmėsi savos iniciatyvos tirti Frontex veiklą ir pateikė savo rekomendacijas. Kritika buvo susijusi su skaidrumo stokam E, nebuvo aišku, kas už ką yra atsakingas, kas kam atskaitingas. Ir taip pat trūko demokratinės stebėsenos. Akivaizdu, kad Frontextas ne, nebuvo žinomas ir plačiai visuomeniai. Frontexas vykto labai svarbę veiklą, kurią prisima be kita ko policijos tarnybos Ir turi, buvo būtina keisti ne tik procedūras, bet ir pakeisti žmonių mąstymą. Kaip pasakyta pranešime, žmogaus teisės nėra galimybė rinktis. Tiesiog Frontexui tenka dviejopą atsakomybę - žmogaus teisės saugoti ir tinkamai įgyvendinti. Frontexas turi būti naudojamas tam, kad būtų galima pagerinti žmogaus teisų padėtį ES pasienyje e, šios agentūros pareigūnai turi keistis mm, žiniomis ir informacija su savo kolegomis, e, šalis, e, įskaitant ir šalis, su kuriomis bendradarbiaujama. Dabar turime iš tikrųjų didžiulę progą ES pagerinti žmogaus teisų padėtį pasienyje. Dar tebelieka daug ką nuveikti, būtina tinkamai pasinaudoti Frontexu šiame kontekste. E, gali pasirodyti, kad Frontexas dabar yra pasirengęs atremti tuos iššūkius. Ir kai kurie iš jų yra paveldėti iš seniau. Frontexas reagavo į pareikštą kritiką savo adresu, buvo imtasi daug priemonių visai neseniai, kad būtų galima pagerinti žmogaus teisų klausimų sprendimą. Europos parlamentas pakeitė Frontexo reglamentą, ten buvo įtrauktas reikalavimas, jo kitako, saugoti žmogaus teisės, buvo paskirtas e, pagrindinių teisių pareigūnas, pareigūnė tiksliau, kurią matome ir čia šioje salėje. E, taip pat yra ir konsultacinis forumas, e, kuriam čia savauja ponas Kesleris. Rengiamas žmogaus teisių kodeksas, kuris netrukus bus patvirtintas. Visa tai yra žingsniai teisinga kryptim, ir tai yra teigiami poslinkiai. Tačiau turime pasiaiškinti, kaip praktiškai visos tos priemonės veiks. Žmogaus teisų įgyvendinimas, saugiklių tam tikrų nustatymas tebelieka iššūkis. Ir dabar dar kyla nemažai klausimų. Būtent dėl to asamblėje pasiūlė 1922 rezoliuciją, kur išdėstytos priemonės, kurių tikslas yra tos saugiklius numatyti ir įtvirtinti. ES ir Frontexas yra raginami užtikrinti pagrindinių teisių pareigūno nepriklausomybę. Tai reiškia, kad pareigūnė turi turėti galimybę tinkamai atlikti savo misiją. E, žmogaus teisių pareigūnas gali prieigą gauti visur, gali prisijungti prie visų operacijų, tačiau kaip gali vienas žmogus ir stebėti ir organizuoti visą Frontexo veiklą. Ir kaip gali pasijusti tokio didelio skaičiaus žmonių veikla žmogaus teisų apsaugos rytyje. Be abejo, tai yra neįmanomi dalykai. Galime pateikti vieną pavyzdį. Tebe reikia, dar reikia pagerinti daugą reformų tos reformos dažnai e, surašytos popierė turėtų būti taip pat gyvenimos ir praktikoje. Taip pat yra būtina, kad Frontexas pripažintų savo atsakomybę kaip įvairių projektų dalyvis, e, koordinuotojas ir įgyvendintojas. Frontexas ir valstybės negali žaisti katę ir perę. Per nelik lengva yra tiesiog į kitą aikštės pusę numesti kamoliuką. E, o Frontexas irgi negali stėptis valstybėms narėms už nugarų. Būtina vykdyti koordinacinę geresnę veiklą, įskaitant tyrimus ir finansavimą. Tai padėtų siekti tolesnių, ilgalaikiškesnių tikslų, bet kartu visą tai yra, turi būti derinama ir su atsakomybė. Kartais yra sakoma, kad trūksta demokratijos, demokratinės stebėsenos susijusios su susitarimais, kuriuos Frontexas sudaro su trečiosiomis valstybėmis. Europos parlamentas taip pat turėtų būti ta institucija, su kuria konsultuojamasi prieš pasirašant bet, kurią, iš, bet kurį iš tokių sustarimų. Asamblėja taip pat rekomenduoja, kad pagrindinių teisių pareigūnė ir konsultacinis forumas Europos parlamentui tiesiogiai praneštų uh, E, visokius dalykus, kurie kelia susirūpinimą dėl žmogaus teisų apsaugos ir dėl Frontexo veiklos. Tai, ką šiandien sakau, nėra kažkokia kaltinimų serija, jokių būdų. Aš tiesiog e, pabandžiau nupiešti tą paveikslą, tą kontekstą pristatyti, kuriame dirba Frontexas šiandien. Yra daug dalykų, kurie dar kelia susirūpinimą, o būtina juk, kad žmogaus teisų e, pagarba būtų užtikrinama geriau Europos, prie ES sienų. Asamblėja yra numačiusi tam tikras gairias ES, Frontexui ir valstybėms narėms, kur yra išdėstyta, ką daryti, e, kai Frontexui tenka dirbti ir spręsti žmogaus teisų klausimus. E, būtina, kad, ši, kad Frontexas veiktų kaip žmogaus teisų gyvenimas skatinant instituciją ES pasienyje. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponė Čiumerai. Jūsų pranešėme jūs teigiate, jūs teikiate tam tikras rekomendacijas, kur kalbate, kad prieš pasirašant susitarimus pirmiausia turi būti konsultuojamasi su Europos parlamentu, mums yra naujas dalykas. Ir norėčiau pasakyti, kad Libe komitete, piliečių laisvių ir teisų komitete mes taip pat situaciją pasienyje ES nagrinėjame ir mes be abejo atsižvelgsime į jūsų tas rekomendacijas. Nežinau, kolegos, ar būt irgi nedaug ką žino kol kas apie jūsų siūlymus. O dabar žodis Paul Dožon. Jis yra žmogaus teisių um, komisariato atstovas Briuselėje. Jūs mums papasakosite apie studiją uh, susijusią, prie, uh, susijusią su ES sienų apsauga. Dėkuoju. Madam Chair, distinguished uh, delegates, ladies. Pirmininkė, gerbiami delegatai, ponas ir ponai, man didelė garbė kalbėti šiame garbingame žmogaus teisų pakomitete. Aš e, gavau leidimą iš Padušom pristatyti jums šią informaciją pradės nuo 2013 metų teminės ataskaitos Junktinių tautų žmogaus teisų tarybai, kurie daugiausia dėmesio skiriama ES išorės sienų tvarkymui ir e, jo poveikiui migrantų teisėms. Šitą ataskaitą apima ilgalaikį tyrimą susijusiu su ES politinių sąlygų, konsultacijų su Briuselio institucijomis bei apsilankimo e, Tuniso, Italijos ir Turkijos Graikijos pasienyje. E, šie apsilankimai man pastarnavo renkant praktinę informaciją. E, pirma išvos bus pristatytas gegužės 27 dieną Ženevoje. Yes bus pateikti atitinkami priedai, kuriuose būtų, bus pristatomi svarbiausi ES instituciniai ir politiniai aspektai bei e, mano e, viešnagio Tunise ir Graikijoje ataskaita. Šį tyrimą pristatant būtina atsižvelgti į Frontexo reglamento pakeitimus, um, nustatant pagrindinių teisų pareigūnės specialybę, pa, pareigybę bei įsteigiant konsultacinį forumą. Taip pat noriu priminti tarybos sprendimą 2010-202.es e dėl jūrų sienų. Ataskaitoje atkreipime dėmesys į kai kurios trūkumus. ES didėjantis įgaliojimai migracijos srityje ne visuomet buvo siejami su migrantų teisų apsaugos didinimu, ypač nelegalių migrantų. Nepaisant daugelio svarbių privalumų, apgalėstauju, kad es politinėme kontekste nelegali migracija ir toliau vertinama kaip grėsmė saugumui, kaip procesas, kurį reikia sustabdyti, tai iš esmės pristarauja žmogaus teisų požiūriui, pagal kurį migrantai yra lygiai tokie patys žmogaus teisų turėtojai. Žinau, kad taryba ir toliau vartoja tokias savokas kaip nelegali migracija ir nelegalus migrantai. Svarstant žmogaus teisės, ta terminologija turėtų būti nereguliarūs migrantai. ES institucinėje ir politinėje struktūroje išorės sienų kontrolė įtraukta į saugumo struktūrą, kuri ap, daugiau dėmesio skiria kovai su nusikalstamumu, gynybai ir mažiau žmogaus teisėms. Operaciniai veiksmai nebuvo suderinti su migrantų žmogaus teisų apsauga. E, saugos ir policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria naujoms kontrolės priežiūros technologijoms tokioms kaip Eurosur. Noriu pažymėti, kad Stokholmo programoje teigiama, kad Frontex ir ESO veikla turi būti koordinuojama, e, jai traukiant migrantus kertančius išorės sienas, tačiau taip nėra. Pavyzdžiui, Graikijoje, kuomet Frontex tikrina migrantus, siekia nustatyti jų tapatybę ESO atstovų nėra ir ES neteikia pagalbos tikrinant migrantus e, ir siekiant suteikti jiems atitinkamą apsaugą. Pasiant to, kad ES teisėje pabrėžiama, kad deportavimas turėtų būti paskutinė priemonė, lankydamasis minėtose šalise, pastebėjo, kad e, nereguliarūs migrantai yra sistemingai sulaikomi ir tai yra laikoma teisėta priemonė stabdant migrantų srautus, nepaisant to, kad nėra surinkama jokių įrodymų, jokie yra neteisėti migrantai. Anksčiau esu parengęs atitinkamą ataskaitą, kurioje pabrėžiau, kad asmenų sulaikimas yra tinkama priemonė kovojant su nereguliaria migracija, nes sulaikimas turi būti vykdomas remiantis tik teisinėmis priemonėmis ir jis turi būti visuomet pateisinamas. Nepaisant to, ES institucijos e, tyria ir valstybės narės kai kurias alternatyves galimybės e, sulaikymui. Tačiau lankydamasis atskirose šalyse pastebėjau, kad nesilaikoma e, nei procedūrinių, nei kitų teisinių garantijų, sulaikant netgi vaikus, taip pat gražinimo į atvykimo šalį procedūros, ypač e, siejamos su redmisijos susitarimais, nėra vykdomos e, e, pasitelkus atitinkamas garantijas. Taip pat konstatavau, kad pasienio kontrolė nėra vykdoma ES pasienio perėjimo punktuose ir nereguliarūs migrantai tikslis Europą dažnai gražinami į tranzito arba kilmės šalis, taip siekiant pažaboti nereguliarią migraciją. Kaip pavyzdį galiu paminėti tinkamą bendrabiavimo sustarimą tarp Turkijos ir Frontexo 2012 metais ir panašių iššūkių patiria ir kitos valstybės. Suomė suprantama, pajėgumai nėra pakankami pasienio kontrolės punktus vykdant atitinkamus mokymus ir į pajėgumus reikia atkreipti dėmesį siekiant užtikrinti migrantų teisės, turint omenyje, kad ir perkeliant migrantus į kitas šalis žmogaus teisės nėra pakankamai užtikrinamos. Pat noriu pasakyti, kad e, nacionalinės pasienio apsaugos tarnybos yra atsakingos ne tik už nacionalinės sienos apsaugą, tačiau ir už ES išorės sienos apsaugą dažnai tai apima labai ilgas e, pasienio teritorijas, sausumos ir jūrų. Todėl savo e, stebėjimuose galėjau konstatuoti labai netolygų poveikį atskirų valstybių narių pasienio apsaugos tarnybų, e, užtikrinant migrantų teisės. Ypač turint omenyje, kad sezoninės nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa Europoje e, kaip problema turi būti sprendžiama, pavyzdžiui, žemės ūkės, statybos sektoriuje, namų rušos srityje ta paklausa yra labai didelė, nors oficialiai to nepripažįstama. Reikia atverti daugiau legalių migracijos kanalų, ypač nekvalifikuotai darbo jėgai. Tokiu būdu sumažėtų migrantų nelegalus gabenimas negaliu jums pristatyti išsamei visų rekomendacijų, kurias patikiu savo e, ataskaitą. Norėčiau vis dėlto į kelis aspektus atkreipti dėmesį. Noriu paraginti Europos parlamentą pasinaudoti visomis e, savo teisėkuros galiomis, siekiant tinkamai įtraukti e, žmogaus teisų apsaugą į visus su migrantais susijusius teisės aktus ir raginu naudoti uh, E, tinkamas savokas e, migracijos politikos srityje, ar raginu Frontexą gerbti visų migrantų, taip pat ir nereguliarių žmogaus teisės visose savo veiksmuose, remtis e, pagarba žmogaus teisėmis, rengiant pareigūnus, stebint padėtį, pranešant apie pažeidimus. Taip pat, manau, kad pagrindinių teisų pareigūno nepriklausomumas turi būti stiprinamas, parengiant jo veiklos veiksmų planą. Atraginu Frontexą užtikrinti, kad visos Frontexo pareigūnų sulaikymo centruose vykdomos migrantų apklausos būtų rengiamos remiantis ir vadovaujantis pagarbą žmogaus teisėmis. Tikiuosi, kad atsižvelgus į šias rekomendacijas bus galima parengti geresnę migrantų žmogaus teisų apsaugos sistemą. Apgalistauju, kad čia negaliu tiesiogiai su jumis susitikti, tačiau tikiuosi, kad e, galėsiu pristatyti jums savo požiūrį, lankydamas į Bruslę, jeigu žies 30 dieną, sutikdamas su įvairių es institucijų atstovus, taip pat tik tikiuosi dalyvauti taip pat gegužės 30 vykstančiame viešame klausime, kuris prasidės 12.30. Ačiū ponui Dušon ir ponui Krepo už šias specifinės rekomendacijas. Kolegė Kil Nilsen man uždavė dabar tinkamą klausimą, kadangi jie paraleliai turi dalyvauti kito komiteto posėdyje, kuriame svarstama padėtis Malyje pat noriu pabrėžti, kad yra sąlyje daug padėjų, kurie e, atidžiai pasižymė atsakymus. Džiugu dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Ir turiu kitą posėdį, kuriame turiu dalyvauti. Turiu skubėti. Dėkoju ekspertams ir uh, pranešėjams. Jūsų pranešimai buvo labai įdomus ir naudingi. Ir be abejo, mes atsižvelgsime jūsų rekomendacijas. Jūs teisingai sakėte, kad parlamentas neturi atsisakyti jam tenkančio vaidmens stebėti, kas vyksta. Svarbu pabrėžti, kad jūs atlikote didžiulį darbą, e, siekdami, kad žmogaus teisų būtų laikomasi tiek Frontexto darbe, tiek vykdant ES migracijos politiką. Esu dėkinga ponui Kessler, kuris paminėjo situaciją Maroke. Marokas yra ta šalis, kur, uh, kuris turi daug įtakos mūsų valstybėms narėms ir situacijai valstybėse narėse. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad E, atsakomybė čia irgi tenka abiems partneriams ir Maroko ir Europos Sąjungai. Mes dėl Maroko esame parengę keletą pranešimų, dėl visų regionų taip pat. Tai yra tas regionas, kurį reikia prižiūrėti. Aš negalėsiu išgirsti jūsų atsakymą į mano klausimą, tačiau lieka posėdėje mano padėjėjai, o man pačiai teks bėgti į kitą posėdį. Dabar rengiamas visi į Libiją. Ten irgi bus kalbam apie pasienio apsaugą. Libija irgi yra dar viena situacija, kur situacija labai prasta, kadangi trūksta struktūrų, kurios galėtų tinkamai užtikrinti sienos apsaugą. Ten reikia dirbti kartu su Libijos e, administracija, kad atsirastų tie reikiami gebėjimai migrantų. Ten yra labai daug, nes nelankiausi Libijoje ir patys Libiai man sakė, kad jaučia didžiulį susirūpinimą. Norėčiau paklausti. A, kaip Frontexas ir kitos struktūros yra įtraukiamos į misijas Libijoje. Mes ten kalbam apie sienos saugumo užtikrinimą. Taip pat būtina užtikrinti reikiamą sienos kontrolę, laikantis žmogaus teisų ir nepažeidžiant migrantų teisų. Dėkoju. Thank you, Ana. Pirmininkė, ačiū, Ana. O dabar paskaitysiu ponios Kilnilsen klausimą. Ji klausia apie mm, padidėjusių moterų migrančių skaičių. Vėlgi, kaip galima būtų atsižvelgti į tą lyties dimenciją jūsų darbe. pagrindinių teisių pareigūno struktūra ir, ir, ir konsultacinės formos turbūt stebi šios visus procesus ir gali pakomentuoti. Yra ir kitų klausimų, kurie būtų skirti poniai Arnais Fernandės pirmiausia. Jūs jūs pasakote apie savo darbą, apie tai, ką daro Frontexas. Jūs neseniai dar esate paskirta į šias pareigas, bet kiek suprantu, kad jūs turite atsiskaityti už savo darbą Frontexo direktoriui. Be abejo, stebėjimui užtikrinti jūs turi būti visiškai nepriklausoma struktūra. Kaip žvelgėte į šią situaciją? Jeigu jūs turite atsiskaityti Frontexo, ar jūs galite veikti laisvai atliktama stebėsena, nes kartais e, Frontexo misijas gali tekti kritikuoti, ar turėsite galimybę tai daryti. Jūs taip pat minėjote, kad esate įtraukti į operacinių visokių veiklų e, valdyseną ir sakėte, kad galite sustabdyti misijas tais atvejais, jeigu labai grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės. Ar taip jau yra buvę? Kaip tvarkyti su tokia situacija, jeigu tenka tai daryti, jeigu tenka stabdyti misiją? Jūs taip pat galite kviesti stebėtojus iš trečiųjų šalių. Pakviesti prisidėti jos prie misijų. Tai apims turbūt pirmiausia policininkus, pasienio apsaugos pareigūnus, o galbūt dar bus kviečiami žmogaus teisų ekspertai iš nevyriausybinių organizacijų. Mes savo rekomendacijoje būtent ir išsakė buvome tokias, e, to, tokius pamastymus. Jūs galite uh, misijose užtikrinti geresnę žmogaus teisų apsaugą turiu klausimų ir jums, o taip pat ponui Kessleriui. Jūs minėjote, kad tebe lieka daug neiškumo dėl to, kas už ką yra atsakingas, koks teismas turėtų nagrinėti šio pobūdžio bylas. Europos Sąjunga dabar rengiasi prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Aš nesu teisininkė, tačiau manau, kad jeigu šis procesas bus įgyvendintas, jeigu tas prisijungimas įvyks, tai tuomet visos ES agentūros privalės laikytis numatytų taisyklių. Ar tuomet atsiras daugiau aiškumų, o gal turite kokiu nors rekomendacijų? kokia procedūra suteiktų daugiau aiškumų dėl Frontexo e, pareigūno atsakomybės. Turim dar vieną labai specifinį klausimą. Nesnei lankiausi Münchene, Bavarijos parlamente. Ten vyko posėdis, į kurį buvo susirinkę vidaus reikalų ministrai e, Dunojaus regionų. Mano regionas Bavarija koordinuoja e, visus aspektus susijusius su Dunaus strategijos saugumu. E, taip pat buvo minėtas ir Juodosios jūros regionas. Ir manau, kad čia irgi gali kilti išorės sienų kontrolės problemų. Aš tokį klausimą pateikiau renginį ir man Bulgarijos vidaus reikalų ministras pasakė, kad jų supratimu jie turi spręsti tik sienų apsaugos ES viduje, viduje kontrolę. Tačiau idėja man pasirodė įdomi. Tik jie Dunaus strategijoje yra pasirinkę nekalbėti apie šorinių sienų apsaugą, bet ateityje, paminėjo ministras, galbūt būtų galima tai daryti. Reikėtų, ko gero, žmogaus teisų pareigūnams išsakyti savo nuomonę. Aš tiesiog, ne jūs primsite sprendimą čia, tiesiog gal galėtumėte dokumentuoti, kaip jums atrodo, reikėtų kalbėti stinų strategiją apie išorės sienų apsaugą ar ne. Ir ponia Diumerai kalbėjo dvi rekomendacijas. <coughs> Buvo sakoma, kad su parlamentu reikėtų konsultuotis, sudarant bet kokius susitarimus ar Frontexų ir trečiųjų šalių. Ar tai yra praktiškas kelias jūsų supratimo? Ar jūs pritartumėte toms rekomendacijoms? Um, who would like uh, to start? Kas norėtų pradėti atsakyti klausimus? Prašom, ponė Fernandės. Eh, eh, Ačiū už užduotus klausimus. Sakysiu, juos eilės tvarka dėl Libijos. Frontexas dalyvavo siūsdamas savo atstovus į misijas Libijoje rengiantis taip pat ir misijos narių dislokavimui, siekiant e, e, pajėgumus parengti tam tikrų mokymų pasirinkime dalyvaujant, tačiau kol kas e, patys mokymai nevyksta. Ir tai reiškia, kad visi veiksmai yra atliekami remiantis susitarimo su išorės veiksmų tarnyba nuostatomis. Ir Frontexui čia tenka labai nežymus vaidmuo. Daugiausiai dėmesio Frontexas, tačiau didžiaja dalimi valstybės narės dalyvaus rengiant, vykdant pareigūnų mokymus. Aš tiesiogiai nedalyvauju šiuose procesuose, tačiau jeigu prireiks ar kils kokiu nors e, sulauksime signalų ar, ar iš Frontexo, ar iš kitų ES institucijų, iš IVT, tai esu pasirengusi nuvykti, išsiaiškinti, suteikti pagalbą Lyčių lygybė man yra labai svarbus klausimas. E, mano kasdienėme darbe Frontexe daug dėmesio skiriama, ypač svarstant prekybos žmonėmis klausimus ir mes siekiame įtraukti mokymo veiklą į operacinę veiklą. lyčių lygybėje siekime skirti kuo daugiau dėmesio, ypač įgyvendinant, pavyzdžiui, Frontexo operacijų sudalyvaujančių asmenų elgesio kodeksą. Ypač parenžiant e, problemas susijusias su pažeidžiamais asmenimis, vien, vienišomis moterimis, nešiomis moterimis, nusikalstamos veikos aukomis. Į šios aspektus Frontexas savo veiksmų planuose atkreips daugiau dėmesio ir dabar jau atkreipia ir aš prižiūrėsiu, kaip atitinkami nutarimai yra perkeliami į kasdieninę Frontexo pareigūnų veiklą, pareigūnų, kurie dalyvauja vykdant atitinkamas operacijas dėl interesų konflikto atveju ir mano teikiamas informacijos direktoriui kartu su konsultaciniu forumu turiu prisipažinti, kad kol kas tokios informacijos aš e, nepatikiu. <clears throat> Nepatikau į tokią situaciją, kurioje būtų galima nustatyti kokiu nors mano asmeninių interesų, interesų konfliktų ir visas mano rekomendacijas direktorius atsižvelgia interesų konflikto atveju, manau, kad aš vadovaudamas atitinkamais reikalavimais visą bus pasirengusi suteikti, informuoti Frontexo direktorių ar konsultacinį forumą ir aš iš tiesų nemanau, kad galėčiau patekti interesų konflikto situaciją, nors įvairių interesų aplinkų yra nemažai. tačiau šie dalykai susiję labai tamprai ir su jūsų minėta mano kaip pareigūnės nepriklausomybė, tačiau jeigu tinkamai atlieki savo darbą, tai aš manau, kad interesų, interesų konflikto galimybė lieka nedidelė ir aš tikiuosi, kad ateityje ji nepadidės. Kalbant apie operacijų sustabdymą arba nutraukimą prieš man pradant dirbti. 12 metų Liepos mėnesį Frontex patvirtino standartinės e, veiklos procedūras, e, kuriuose nustatoma operacijų sustabdymo arba nutraukimo tvarka. Žinoma, klausimas yra ypatingai svarbus mes e, turėsime artimiausių metų jį apsvarstyti, pateikti savo rekomendacijas. Aišku, galtinį sprendimą priims vykdomasis direktorius, tačiau e, aš kaip ir kiti Frontexo skyriai pateiksime savo pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip atitinkamas nuostatas perkelti į tikrovę dėl stebėtojų iš trečiųjų šalių arba žmogaus teisų gynimo organizacijų stebėtojų. Trečiųjų šalių pasienio pareigūnų asociacijos atstovai stebi mūsų veiklą konsultacinio forumo atstovai taip pat dalyvaus artimiausių metų stebėdami, kaip vykdoma viena operacija reglamente labai aiškiai nustatoma stebėtojų veiklos tvarka, remiantis e, susitarimu su priimančia šalimi nuostatomis ir būtent priimanti šalis e, priima ir sprendimus, ar leisti ar neleisti atvykti stebėtojams. Kitas užduotas klausimas buvo susijęs su ES prisijungimu prie žmogaus teisų konvencijos. Tai reikš, kad ES galės e, dalyvauti teismuose ir visos es agentūros institucijos galės žmogaus teisų teisme e, taip pat e, dalyvauti svarstant atitinkamas bylas susijusios su prieglopščio teikimu, migracija. Taigi galime tikėtis e, nemažai atskirų bylų, kuriuose dalyvautų kaip viena iš šalių ne tik atskiros valstybės narės, tačiau ir visa Europos Sąjunga. Tai yra sveikintinas žingsnis ir procesas. Aš e, neblogai susipažinusi su Europos tarybos ir žmogaus teisų teismo praktika. E, pati tiesiogiai bylų nagrinėjime nedalyvavau. Jeigu kas nors norėtų papildyti, ačiū ponė Fernandes, dabar ponas Kesleris. Dėkoju. Gali, Galėčiau, nu, norėčiau pateikti savo atsakymą, nes sakoma, kad deputatų padėjėjų yra, kurie perduos atsakymus parlamentarams. Kad dėl misijos, dėl Libijos mes nebuvome į tai įtraukti, Mes girdėjome tik tiek, kad tam buvo tinkamai sprendžiami žmogaus teisų apsaugos klausimai. Europos išorės veiksmų tarnyba įsitraukė iš šių problemų sprendimą, o Frontexas irgi buvo tik šiek tiek įtrauktas į tai. Taigi mūsų konsultacinis forumas ten įtrauktas nebuvo. Kai dėl lyčių aspekto tame kontekste, galėčiau pasakyti štai ką. Mes siekiame, kad lyčių aspektas būtų trauktas į visų problemų sprendimą, ypač kai kalbama apie pažeidžiamus žmonės ypatingai žmonės nusi, nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis, e, moteris su vaikais ir panašiai. Būtina. Atsižvelgti į tai, kokie yra migrantų srautai ir kokios yra tos problemos. Būtina geriau <coughs> esamus poreikius ir Būtina taip pat atsižvelgti į pažeidžiamiausiųjų poreikius. Buvo taip pat jau sakyta, kad mes esame konsultacinės formos, tad mes norėtume pasakyti, kad norime, kad uh, pagrindinių teisų pareigūnė būtų visiškai nepriklausoma. Jeigu atsirastų kokiu nors nesutarimu, tai tuomet e, kovosime ir mes už jos nepriklausomybę. Naujo juodosios jūros strategija. Ten, manau, ten yra kalbama apie svarbius dalykus. migracijos kryptis keičiasi. Daugiau žmonių iš uh, Dunojaus regiono nori laisviau migruoti, judėti. Būtina tinkamai koordinuoti Danų strategijos saugumo, migracijos saugumo aspektus. Konsultacinis forumas irgi turėtų konsultuoti su vyriausybėmis ir išsiaiškinti, kas ir kaip. Aš šiek tiek, atvirai sakant, skeptiškai žiūriu į ES prisijungimą prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai bus svarbus žingsnis, tačiau pagrindinių problemų jis neišspręs kadangi turime išsiaiškinti, koks teismas turi spręsti bylas, į kokį teismą kreiptis iškilus problemams. Ar tai bus ES teisingumo teismas, ar tai bus koks kitas teismas. Mes turime pagrindinių teisių hartiją, turime Europos žmogaus teisų konvenciją, kur yra saistanti. Tad ne tai yra problema svarbiausia. Problema yra štai kokia. Jeigu teks kreiptis į teismą, tai prieš ką turiu paduoti ieškinį, ką turiu apskūsti teisme. Mes turime jų galimybę e, kreiptis į teismą dėl neteisėto iškeldinimo, neteisėto išsiuntimo. Bet vėlgi, o ką trauksiu atsakomybėn? Frontexą? Nesakoma juk, kad galutinė atsakomybė dėl sulaikymo tenka valstybėms narėms. Ar turėčiau apskūsti valstybę narę tam tikrą ar Frontexą? Štai koks yra klausimas. Ar turėčiau kreiptis į teisingumo teismą ar kitur? Taigi problema tebelieka, siekiant išsiaiškinti, koks teismas bus kompetentingas. Mes ragintume aiškiai pasiskirstyti atsakomybę, turėti aiškias taisyklės, kad būtų galima konflikto atveju žinoti, kas spręs problemą. Reikėtų tai numatyti Europos Sąjungos taisyklėse, pavyzdžiui, dėl migrantų. Nes kitaip aiškumo daugiau neturėsime. Paskutinis klausimas buvo susijęs su parlamentu ir jo įtraukimu į susitarimų pasirašymą su trečiosiomis šalimis. Mes manome, kad susitarimai šitie dėje yra ne tik techninio pobūdžio dokumentai. Jie turi didžiulį poveikį žmogaus teisų apsaugai, tad būtina juos prižiūrėti atidžiai, būtina juos priimti labai demokratiškai ir Europos parlamentas turi turėti galimybę patikrinti kiekvieną tokį susitarimą su trečiosiomis šalimis iki sudarant ir iki jiems įsigaliojant. Dėkoju. Much, Ačiū pana Kessleriui. Atrodo, kad ponė Arnės taip pat norėjo pakomentuoti. A ne, jūs dar norėjote, prašau. Labai trumpai, nors klausimas nebuvo man adresuotas. Tačiau galbūt ir Europos parlamentas pats savo turėtų šį klausimą užduoti. Aš esu nacionalinio parlamento narė. Taigi nežinau, kaip greitai Europos parlamentas galėtų sureaguoti, jeigu, tarkime, Frontex dalyvautų konstatacijos procese, siekiant pasirašyti sustarimą su trečiajame šalimi. Ir per kiek laiko Europos parlamentas per tam tikrą nustatytą laikotarpį galėtų reaguoti. Tik noriu paklausti, kaip greitai Europos parlamentas galėtų tą padaryti. Pirmininkė, mes turime suderinti savo veiksmus su kolegomis iš Piliečių teisų laisvių komiteto. Jie greitų laikų svarstys ponio, pono Krepo pranešimą ir pasitaikys tam gerą progą. Jūs dar norėjote pakomentuoti Aš tiek noriu trumpai pasakyti, kad pasižymėjau visas mintis ir rekomendacijas, nuorodas į pranešimus ir pažiūrėsime, kaip sugebėsime jas tinkamai pritaikyti savo veikloje. Pone Dešon, norėtumėte tarti žodį. Ačiū. Pone Lochbiller, noriu tik tai pridurti vieną dalyką. Pone Lochbiller pažymėjo, kad aš pristatau ir atstovauju čia specialiam ypatingiam atstovui, tačiau šiuo atveju nekalbu jo vardu. Nesiniai buvo pristatyta labai įdomi ataskaita dėl padėties kontroliuojant ir prižiūrint sienas pietinės sienos jūroje. Neprisimenu šios ataskaitos tikslaus pavadinimo, tačiau ten pateikėme informaciją apie tai, kad vykdant operacijas, patruliuojant pasienio ruožuose, trūksta pareigūnių moterų. Manau, kad nebūtų sudėtinga užtikrinti į atitinkamas e, lyčių proporcijas vykdant patruliavimo operacijas, atsižvelgiant Italijoje ir Ispanijoje taikoma praktika. kur pavyzdžiui Ispanijoje Raudonasis kryžius vykdo tam tikras kontrolės funkcijas ir ypatingai dėmesį skiria moteriams, moteriams, merginoms, moteriams su mažais vaikais, taip pat ir LGBT grupės atstovais. Ačiū ponui Donšom. Labai apgalėstauju, kad išorės veiksmų taryba neatsiuntė savo atstovo dalyvauti mūsų diskusijose. Tačiau mes turime salėje poną Ištvaną Dobo, OM generalinio direktorato atstovą. Trumpai suteiksiu Jums galimybę pristatyti savo poziciją. Ačiū. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Komisijos vardu norėčiau padėkoti pakomitečiui už šį keitimąsi nuomonėmis visiškai pritarėme jūsų pozicijai dėl būtinybės atsižvelgti į pagrindinių teisų aspektus, administruojant, saugant išorės sienas, ypač e, būtinybę remtis ES teisės aktais. Taip pat dėkoju pranešėjams už e, jų veiklos pristatymą, ypač Europos tarybos e, atstoviai bei specialiam įgaliotiniui už pranešimą dėl migracijos aspekto vykdant e, išorės sienų apsaugą. Žinoma, dėl laikos tokos negalėsime sureaguoti į įvairius minėtus e, aspektus, e, ypač susijusius su Frontexo veikla plačiaja prasme ir žmogaus teisų klausimais, taigi aš apsiribosiu tik tai Frontexo veikla. Ja vertinant, komisija mano, kad uh, atskaitomybė yra dabartinėse teisės aktuose dėl išorės sienos administravimo yra aiškiai paskirstyta, nepriklausomai nuo to, tai priklausomai nuo Klausomai nuo to, ar vykdomas bendros operacijos ar atskiros operacijos, ar Frontexas jas koordinuoja, ar ne, valstybės narės yra atsakingos už išorės sienų apsaugą E, ypač e, už e, atitinkamų tarptautinių susitarimų nuostatų laikymasi Frontexo dalyvavimas, manau, padeda tinkamiau taikyti galiojančią ES teisę. Šiomis aplinkybėmis buvo paminėta, kad E, Frontexas negali slėptis už valstybių narių nugarų. E, prisimant atsakomybę, aš manau, kad e, šį principą būtų galima taikyti ir atvirkštinė tvarka. Kalbant apie reglamento nuostatų įgyvendinimą, svarbu pabrėžti, kad vykdant bendras operacijas ir jeigu jų metu pasitaiko pagrindinių teisų pažeidimų. Frontex privalo užtikrinti, kad apie šį incidentą būtų pranešta valstybės narės, kurie atsakinga už pasienio kontrolės operacijos įgyvendinimą kompetitingai tarnybai ar žinybai. Ir jeigu tas pažeidimas nėra pašalinamas, vykdomasis direktorius turi galių imtis priemonių sustabdant arba nutraukiant atitinkamas procedūras, kurių metu pasitaikė pažeidimų dėl Eurosur sistemos. Kiausiai žinote, kad taryba ir parlamentas svarsto teisė, kurios pasiūlymą noriu priminti, kad Eurosur vienas iš tikslų yra siekis e, sumažinti jūroje žūstančių žmonių skaičių, siekiant e, kuo greičiau, kuo anksčiau nustatyti jūroje plaukiančius nelegalių migrantų lavus ir taip siekiant apsaugoti jų gyvybės. E, tačiau šias jūrų sienos patruliavimo operacijas atlieka valstybių narių pasienio kontrolės tarnybos, tarptautinė jūro organizacija jau mums pranešė, kad e, tokiu būdu per pastaros metus vykdant bendras operacijas Frontexo ir valstybių narių pasienio apsaugos tarnybų buvo išgelbėta 200 tūkstančių gyvybių. Ir tai tikrai aiškus įrodymas e, pridedamosios vertės. Kalbant apie teismo sprendimus dėl bendrųjų operacijų koordinuojamų Frontexo veiklos gairių, noriu priminti, kad balandį komisija pateikė naują pasiūlymą, kuris buvo uh, pateiktas įprastinė tvarka tvirtinti kitoms teisėkuros institucijoms. Jame atsižvelgiama į naujausius pokyčius ir siekiamas sustiprinti žmogaus teisų apsaugos nuostatų taikymą. Kol naujas teisės aktas nėra patvirtintas ir toliau e, Frontexas savo veikloje turi vadovautis dabar galiojančiamis gairėmis, siekiant užtikrinti atitinkamą apsaugą. Komisija susitarė dėl tarp institucinio bendradarbiavimo stiprinimo tarp ESO ir Frontex. Mūsų vertinimu bendradarbiavimas vyksta pakankamai sklandžiai, tačiau ESO yra dar naujesnė agentūra nei Frontex. Komisija bendradarbiauja su Graikija, jeigu kitoms valstybėms narėms prireiktų ES lygmenių pagalbos e, suvaldant migrantų srautus, e, jos gali paprašyti šios pagalbos pagal tinkamą veiksmų planą, kaip tą padarė Graikija, siekdama pagerinti savo e, migrantų administravimo sistemą, prieglapšio prašymo tvarką pagerinti bendrabiavimas su trečiosiomis šalimis yra prioritetas, nes taip yra skleidžiamos ES vertybės pakarba pagrindinėms teisėms. Tai yra svarbus klausimas, ypač turint omenyje, kad Frontex atstovai dalyvauja administracinių gebėjimų gerinimo veiksmuose tokiu būdu pasaulyje yra skleidžiamos Europos vertybės ir standartai, manome, kad pagrindinės teisės ir tinkama pasienio kontrolė gali ir privalo būti derinami tarpusavėje dėl juodosios jūros, net jei taryba dar ir neapsisprendė dėl visapusiško Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimo Šengeno erdvėje. Jų sienos tiek ir ES išorinėmis sienomis ir šios šalis visapuškai dalyvauja gyvenant Frontexo reglamento nuostatas, jeigu paaiškėtų būtinybė renkti jungtinės operacijas tų valstybių narių pasienio ruožuose juodojoje jūroje, Frontexas šiuos veiksmus imtųsi koordinuoti ir yra jau konkrečių tokio koordinavimo pavyzdžių. Dėkoju už suteiktą galimybę komisijai pristatyti savo poziciją. Mes e, stebėsime tolesnės darybas. Ačiū už naudingą informaciją, vertinant skirtingus aspektus. Dabar baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dėkojame už jūsų išvalgas, rekomendacijas ir pasiūlymus. Tikiuosi, kad ir toliau palaikysime ryšį, kadangi šis klausimas yra nuolatos mūsų darbo atvarkėje. Savo diskusijose su vyriausybės atstovais, diplomatais iš ne ES šalių. Konstatuojame, kad tūkstančiai žmonių žūsta prie es išorės sienų, siekdami patekti į Europos Sąjungą, nepriklausomai nuo savo pareiškimų dėl vertybių ir principų, ES vis dar nesugebėjo šios problemos įspręsti, taigi šis klausimas žmogaus pagrindinių teisų kontekste yra labai svarbus. Taigi dėkojame, dabar trumpa pertraukėlė. Prieš Jums išvykstant ir e, e, perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo Europos parlamento rekomendacijų tarybai RES e, religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projektų. Now, let us start. This is our second. Gerai, dabar pereikime prie kito keitimusi nuomonėmis. Kalbėsime apie Europos parlamento rekomendaciją tarybai dėl ES religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto. Birželio mėnesį buvo priimtos, turi bus būti priimtos tos gairės ir dabar yra teikiami pakeitimai, juos mes gavome tik angliškai dėja, Iki gegužės 8 dienos teikiami buvo tie pakeitimai, 76 pakeitimai buvo gauti ir norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio proceso. Prieš pereinant e, prie pakeitimo aptarimo, norėčiau pas, pa, paminėti šešėlius pranešėjus. Pone uh, Andrikienė yra mūsų pranešė, ponas Howitt ponas Donskis yra mūsų šešiniai pranešėjai, žaliuosius atstovai ponas Pisep, taip pat ponas Tenok, ponia Veržia iš GUE, iš e FD ponas Belder. Geriausiai būtų, jeigu ponia Andrikė nepateiktų mums informaciją šio klausimu. Prezident. Uh, e, yes. Dėkoju. Pone pirmininkė, vakar keitmės nuomonėmis dėl rekomendacijos tarybai dėl ES gairių, dėl religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto. Ačiū kolegoms pateikusiems daug pakeitimų. Jūs jau sakėte, kad jų buvo gauta 76 iš viso. Vakar mes surengėme tikrai labai įdomų posėdį. Sustiko visų frakcijų atstovai. Net nebuvo tik ECR atstovų. Mums tai buvo proga padirbėti prie kompromisinių pakeitimų, kuriuos pasiūliau. Dabar jūs savo aplankose turite 10 kompromisinių pakeitimų ir 34 e, pakeitimai galės būti apimti tų 10 kompromisų. Ir ki, dėl kitų pakeitimų bus balsuojama e, atskirai, kai kurie bus atmesti, atkris, jeigu bus pritarta kompromisams keletas pastabų dabar dėl to, ką norėčiau pabrėžti. Dėl vakarykščio posėdžio pirmiausia. Dokumentų projekte atsirado naujų dalykų. Mes vakar sutarėm dėl tam, tikro, dėl tam tikrų dalykų Ir pirmiausia, norėčiau paminėti devintąjį kompromisinį pakeitimą. Norėčiau pasiūlyti štai ką, rekomenduoti tarybai priimti bendrą priemonių rinkinį, e, tikėjimo religijos laisvių apsaugai ir įgyvendinimui. Ir taip pat būtina pasiūlyti ir veiksmų priemonės. Be kitų dalykų aš norėčiau pasiūlyti ir tam tikrą sąrašą, kad kur tai būtų tam tikri kriterijai, kurie padėtų vertinti, e, ar šalyje vienoje ar kitoje tinkamai gyvendinama religijos ar tikėjimo laisvės ir teisės. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad turi būti rengiamos reguliarios ataskaitos, kurios būtų standartizuotos kad būtų tarpusavėje palygintinos. Ir tik tas toks detalus patikrinimas padės išanalizuoti situaciją ir tinkamai įvertinti, ar yra pažeidžiamos religijos ir tikėjimo laisvės ir padės, ta informacija padės tinkamai reaguoti. Aš pasiūliau detalės priemonės susijęs su ekonomis priemonėmis, viešais pareiškimais, e, kurios turėtų būti trauktos į tą bendrą priemonių rinkinį. Taip pat <coughs> mes kalbame apie e, elkseną mm, viešoje erdvėje ir panašiai, neminėsiu čia visų tų dalykų. Yra pateikta, norėčiau pasakyti, praktinių priemonių, praktinių pastangų, į kurias būtų galima atsižvelgti. Na ir galiausiai dėl tų priemonių rinkinių, kurių noriu, pasiū, noriu pasiūlyti. Tas rinkinys turi būti parengtas konsultuojantis su suinteresuotomis pusėmis. Tai tikrai turėtų būti labai vertingas dalykas. Dėl trečiojo kompromiso vakar mes diskutavome dėl teisių, kurios yra minimos trečiame kompromise. Ir kiek žinau, buvo sutarta elgtis štai kaip. Mes neturėtume minėti religijų pavadinimų. E, nes tai, taip pat neturėtume minėti probleminių valstybių. Būtent dėl to tas kompromisas, kadangi tai buvo minima, kai kuriams frakcijoms nebuvo e, priimtinas dalykas, mes išbraukėm tos visus pavadinimus, tas nuorodas ir dabar sutarėm dėl to, kad tas kompromisinis tekstas bus mums visiems, kaip politinėms frakcijoms, priimtinas. Mhm esame, e, o dėl kai kurių pakeitimų balsuosime atskirai, kaip jau sakiau. Šeštasis kompromisas dar. Čia kalbam apie vairias teisės, teisę tikėti ir netikėti, e, teisę ir tikėjimą keisti. Turime, e, kalbam apie teisę kalbėti vienoje ar kitoje asamblėje ir susibūrime. Buvo paminėta dar viena teisė. Teisė e, tuoktis arba teisė nesituokti. Vakar kompromise dėl to buvo sutarta, bet norėčiau šitų dalykų neminėti, nes teisė tuoktis, nepaisant religinių nuostatų arba nesituokti, tie dalykai yra apimti K punkte. Ir aš manyčiau, kad nereikėtų šeštame kompromise tų dalykų minėti. Jeigu tai būtų priimtina kolegoms iš kitų politinių frakcijų ir šešėlėms pranešėjams, aš norėčiau iki pirmadienio sužinoti, ar jums tai tinka ar ne. Jeigu ne, tekstą galėčiau išplėsti. Ką punkte? Ir galima būtų pateikti žodinį pakeitimą. Devintasis kompromisas, nuo jo pradėjau. Tai yra naujas tekstas, kurį surašiau po vakarykščio mūsų posėdžio ir norėčiau, kad šešėliniai pranešiai iki pirmadienio pasakytų, ar priimtinas jiems tas tekstas. Jeigu ne, aš greičiausia pasiūlysiu žodinį pakeitimą balsavimo metu e, užsienio reikalų komitete. Tai štai. Trumpai būtų tiek. Ir Norėčiau išklausyti komentarų, kritikos ir jūsų pamastymų, kolegos. Dėkui. Ačiū, ponė Andrikėnė, sako pirmininkė. Žvalgausi kolegas ir nematau šešėlinių pranešėjų. Aš išklausiau žaliųjų reakcijos šio klausimu. E, ar visi kolegos žinojo, kad šiandien turėjo ar sužinos, kad jų turi iki pirmadienio pateikti savo pastabas jums, kaip čia elgtis, nes jie turbūt dalyvauja dabar kitose posėdžiuose. Aš manau, kad sekretoriatas turėtų nusiųsti jiems elektroninius laiškus. Mes pasakysim, kad išklausime jūsų pranešimo, bet nedalyvavo ne vienas šešėlinis pranešėjas. Tuo tarpu savo e, reakciją turi pateikti iki pirmadienį. Aš tik tai pasižymėjau, ką sakė žalieji kolegos, nors vėlokai gavome pakeitimus. Tai yra vakar vakare gauta rekomendacija. Tad iš tikrųjų. E, mes dar prieš 9 val. vakaro tik tai gavome tą dokumentą ir iš tikrųjų buvo labai sunku kaip nors atsakyti į jį. Aš nemanau, kad mums detaliai reikia nagrinėti šį dokumentą, tiesiog jums jį perdosim vėliau ir tiek. Jūs minėjote, kad pirmadienį yra galutinis terminas. Ar yra kokia nors valanda nurodyta pirmadienį? Pone Andrikienė. Šešta valanda vakare. Žinau, kad kai kolegos atvyksta į Strasbūrą, paprastai jie tam gali paskirti šiek tiek laiko ir šešta valanda vakare tiktų. Pirmininkė, dėkoju. Norėčiau priminti, kad Kitas keitimasis nuomonėmis vyks gegužės 20 dieną. Ir galbūt galėtume pripaminėti laiškį šešėliams pranešėjams, kad jie turėtų pasižymėti tai savo kalendorose. Ir gegužės 30 dieną yra numatytas balsavimas, o diskusijos galbūt dar vyks 29 dieną. Na štai, manyčiau, kad taip jums bus paprasčiausia lengviau susiplanuoti savo laiką, galėsite dalyvauti posėdėje. Su Afeto sekretorijatu jau aptarėme tai ir tikėkime, kad viskas taip ir suveiks. Galutinis balsavimas plenarnėme posėdėje bus e, 13, birželio 13 dieną. Ačiū poniai Andrikieniai. Ir norėčiau pasakyti, kad praėjusi praėjusią savaitę su Kohom vyko susitikimas ir aš perspėjau tos organizacijos atstovus, kad mes dirbame, kad laikomės nustatytų terminų ir kad laikomės jų rekomendacijų dėl tų gairių. Ir dar atsiprašau, sako pirmininkė. Pamiršau dar. Turime taip pat ponę Mulvon iš išorės veiksmų tarnybos. Jis, ko gero, galėtų irgi pakomentuoti mūsų rengiamą rekomendaciją. Prašom žodis jums. Thank you, Madam President. Uh, just, uh, going... Trumpai kalbėsiu, kadangi IVT neseniai gavo šias rekomendacijas, noriu tik jums pranešti, kad uh, tekstas vis dar yra svarstamas komisijoje. Mes uh, mėginame užtikrinti, kad visame tekste būtų vartojama nusekliai ta pati terminologija dėl žmogaus teisų, nes e, skirtingose pastraipose pastebėjome, kad e, savokos vartojamos skirtingos, taigi pamėginsime jas suvienodinti, pasistengsime, kad neliktų pasikartojimų, būtų susitelkiama ties specifiniais mums rūpimais klausimais ir kad tie klausimai nesikartotų atskiruose punktuose. Noriu kreipti dėmesį į tai, kad pirmasis projektas e, buvo apsvarstytas su valstybėmis narėmis. Kohom lankėtės ir jūs, ponė pirmininkė, praėjusią savaitę galbūt e, būtent e, gavus valstybių narių atitinkamas reakcijas diskusija pagyvėtų kohom. Kai kurie jūsų pristatyti komentarai jau buvo įtraukti į naują gairių redakciją Manau, kad ta bendra vizija greitų laikų išiškės tiek dėl e, šių gairių, tiek dėl jūsų atimiausių laikų tvirtinsiamos rekomendacijos. Ačiū. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl ES gairių, dėl mirties bausmės. Turiu pranešti, kad vis dar laukiame kolegų iš laukime dar kitų kolegų, kurie žadėjo prie mūsų prisijungti. So we are just waiting some minutes because... Palauksime kelias minutės, kadangi traukinys gabenantis kolegas iš e, Vidurio Azijos, Afrikos, Magrebo regiono turėjo atvykti 10 valandą pietų stotyje. Dabar aiškinamės, ar kolegos pakeliui, ar, ar, ar vyksta koks nors streikas, taigi kelias minutės palauksime, galbūt penkias. So, okay, let us uh, start uh, again on the exchange. Gerbiami kolegas, laikas grįžti prie mūsų darbo ir kalbėsime apie mirties bausmės panaikinimą. Uh, Balandžio 22 dieną užsienio reikalų taryba patvirtino e, peržiūrėtas ES gairias dėl mirties bausmės. Ir, su, kiek suprantu, mūsų svečiai taip pat yra gavę aplankus su dokumentais. Jeigu ne, tai tuomet prašytume sekretariato pasirūpinti, kad jie atgautų skundus. Bet jau viskas gerai, jie registruoja dokumentus. Europos Sąjunga vaidina labai svarbu vaidmenį kovoje prieš mirties bausmės taikymą. Buvo daroma daugybė žygių įvairiausiose šalyse, taip pat daugia šaliuose formuose, kūrėsi tautiuose ir panašiai mes imamės uh, svarbaus vaidmens, siekdami, kad atsirastų kuo daugiau palaikytojų rezoliucijai, e, kuri buvo patvirtinta Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Šalių padaugėjo balsuojančių už Junktinių tautų rezoliuciją, kur kalbam apie mirties bausmės uždraudimą. Labai svarbu yra tai, kad ES glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis valstybėmis narėmis, siekdamos sekti kaip įgyvenimą šį politiką. Birželio e, mėnesį 12 metų e, bus surinktas kongresas prieš mirties bausmės taikymą. Ir tai bus puikia proga pademonstruoti, kad ES besąlygiškai kovoja su mirties bausmės taikymu. Kolega Kazak, mūsų vicepirmininkas, šiandien negali dalyvauti mūsų posėdėje, tačiau jis atstovaus Europos parlamentui šiame kongrese. Ten mes iš tikrųjų džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami Europos parlamento atstovus tame renginyje. Na ir prieš, pastaty, prieš, prieš pristatydama e, mūsų pranešėją norėčiau pasveikinti 20 parlamentarų iš keturių regionų. Ačiū, kad atvykote iš taip toli su mumis susitikti. Jūs esate iš Centrinės Azijos, Rytų Europos, Rytų Afrikos, iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų. Jūs atstovaujate dešimčiai šalių, kur tebėra taikoma mirties bausmė - Kazakstanas, Tadžikistanas, Kenija, Tanzanija. Uganda ir Baltarusija yra tos šalis, Jordanija, Marokas ir Tunisas taip pat ar taiko mirties bausmę. Labai noriu šiltai pasveikinti Jūs ir dėkoju, kad atvykote ir kad atvykote laiku. Galėsime išsik... pasiklausyti mm, iš Amnesty International atvykusio mūsų svečio. Ponas Nikolsen dirba Briuselėje, jis yra atsakingas iš užsienio politikos kurios aspektus ir jis uh, pakomentuos Amnesty International uh, neseniai parengtą pranešimą dėl mirties bausmės ir jos gyvenimo 2012 metais. Tai yra mūsų pirmasis kalbėtojas, o paskui išklausysime išorės veiksmų tarnybos atstovus, o vėliau um, svečiams norėčiau pasakyti, kad tai yra savotiška mūsų užsienio reikalų ministerija. Taip pat čia dalyvauja ir DEFCO atstovai iš Europos komisijos. Ponui Nikols žodis pirmiausia iš Amnesty. Uh, Labai ačiū pirmininkė už tai, kad surengėte šios diskusijos besirengiant pasaulio kongresui. Norėčiau paminėti keletą aspektų susijusių su metinė ataskata dėl mirties bausmės, kurią paskelbėme prieš kelias savaitės. Taip pat kalbėsiu apie peržiūrėtas e, mirties bausmės gairias e, prieš jas svarstant EIVT. E Atinkama informacija jums yra pateikta su šio posėdžio dokumentais 2012 metų tendencijos susijusios su mirties bausmės taikymu. Pirma žinia yra gera, nes ir toliau tęsiasi tendencija mirties bausmės e, pribojimo ir taikymo nutraukimo. 2012-aisiais e, mirties bausmė buvo taikoma 21 pasaulio šalyje, taip pat kaip ir 11-aisiais metais, e, taip pat ir įvykdymo mirties bausmės skaičius 680 toks pats kaip ir 11 metais. Šios, šie skaičiai neapima Kinijoje galbūt tūkstančiam žmonių vykdomos e, mirties bausmės, nes Kinija nepateikia mirties bausmės e, nuosprendžių vykdymo statistikos ir labai sudėtinga yra konkrečius skaičius nustatyti Kinijoje. 2012 metais nuo, 50, nuo 63 iki 57 sumažėjo šalių skaičius, kuriuose buvo priimti mirties nuosprendžiai. Kinija, Iranas, Irakas, Sudarabija ir JAF lieka šalis, kuris daugiausiai mirties bausme nubaudžiama žmonių. Kita tendencija 2012 metų susijusi su Indija, Pakistanu, Gambija ir Japonija. Čia padidėjo mirties bausmės vykdymo apimtis dėl populistinių priežasčių daugiausiai bandant e, pasinaudoti e, tariamu gyventojų pritarimų mirties bausmės taikymui. Nepaisant to, galime pastebėti ir tam tikrų teigiamos raidos aspektų, kai kuriuose valstybėse, kuriuose stebėjome mirties bausmės vykdymą. E, daugelį metų 2012-aisiais mirties bausmės nuosprendžių neįvykdė, Singapūrė, Bahreinė ir Vietname nebuvo vykdomos mirties bausmės 12 metais, galbūt padėtis Vietname būtų įdomi Europos Sąjungai. 12 Vietname nebuvo vykdoma mirties bausmė, todėl, kad e, Europos Sąjunga uždraudė eksportuoti 12 metais e, vaistus, kurios pasitelkus buvo vykdoma mirties bausmė. Vietname. Taip pat dėl tos priešties sumažėjo ir mirties bausmės vykdymo Junktinėse valstijose. Europoje ir Centrinėje Azijoje Baltarusija lieka vienintelė valstybė, taikanti mirties bausmę, nepaisant Europos parlamento, Europos tarybos ir kaiminių valstybių, taip pat Rusijos federacijos daromo spaudimo. Pereinant prie ES politikos dėl mirties bausmės taikymo, ES politika ir pozicija mirties bausmės vykdymo atžvilgiu yra griežta, patvirtintos atitinkamos gairis, kurios yra tinkamai įgyvendinamos, neseniai jos buvo peržiūrėtos, konstatuota, kad gairės yra pasenusios, reikia jas atnaujinti, Todėl naujoje mirties bausmės gairių redakcijoje yra pateikiami papildomi pasiūlymai. Taip pat gairėje nevartojamos labai aiškios savokos dėl mirties bausmės. Nėra aiškiai teigiama, kad ES tiksliau ankstesnėje gairių redakcijoje nebuvo aiškiai juntama, kad ES griežtai smerkė mirties bausmės taikymą. Tuo tarpu naujose gairėse pasirinktos formuluotės šią poziciją atspindi aiškiau, ypač atkreipime dėmesį, kad gali būti mirties bausmė nuteisiami nekalti asmenys. Taip pat gairėse nustatomi minimalus standartai tiksliau juose atkreipas dėmesys į būtinybę nustatyti tarptautinius standartus dėl mirties bausmės ir išplėčiama ES bendradarbiavimo apreptis su kitomis šalimis. Naujoje gairių redakcijoje buvo patikslintos es galimybės imtis veiksmų atskirais atvejais ES kaip tarptautinė organizacija turėtų turėti galimybės reaguoti į kiekvieną individualų mirties bausmės taikymo atvejį pasaulyje. Aišku, įvertinus atskirus atvejus, tačiau tokia potenciali galimybė turėtų būti numatyta. Nepriklausomai nuo to, ar E, turint omenyje, jeigu konkretiems asmenims kiltų mirties bausmės vykdymo grėsmė pasaulio Europos Sąjunga, turėtų turėti galimybę imtis veiksmų. Kitas aspektas susijęs su tuo, kad Europos Sąjunga siekia labiau viešinti mirties bausmės taikymo atvejus pasaulyje. Buvo minėtas Kinijos pavyzdys, Kinijoje mirties bausmės vykdomas beveik visiškai slaptai, tačiau ir, tarkime, Baltarusijoje teisininkams, artimiesiems ir e, atskiriems e, asmenims e, beveik nėra galimybių gauti informaciją apie vykdytinas mirties bausmes. Labai svarbu, kad ES rastų būdų ir galimybių šios įtėjimtis veiksmų. E, paskutinis pastebėjimas yra būtinybė užtikrinti sąsojas su kitomis es politikos sritimis, tarkime pateikiant nuorodą į prekybos susitarimus ir jų pasirašymo seimas su mirties bausmės taikymu arba kankinimais. ES privalo užtikrinti teikdama techninę pagalbą trečiosiomis šalimis, kad ši pagalba neprisidėtų prie mirties bausmės taikymo. Ir būtent šią srityje su mirties bausme kovančios organizacijos ateityje stengsis dėti daugiau pastangų, darbiaudami su jūsų komitetu, su kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Ačiū, ponui Nikolson. Dabar suteiksiu žodį poniai Viktorijai Koreja iš EIVT, kuri pristatys naujasias mirties bausmės gairės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Balandžio užsienio reikalų taryba pateikė patvirtintą tekstą dėl mirties bausmės. Pirmiausia, tai yra susijęs su žmogaus teisėmis. 1998 metais buvo priimtas tiksl, e, tekstas, kuris buvo peržiūrėtas 2001-2008 metais, tai yra du kartus. Naujasis tekstas yra ES patirties ir jos vadovaujančio vaidmens pasaulyje e, konsolidacija kovojant su mirties bausme, bendradarbiavim su valstybėmis narėmis, pilietinė visuomenė ir daugeliu kitų struktūrų. Kaip ir seniau, ES gairės ir toliau e, numatys pagrindą šioje srityje ES veiksmams jos. Kas yra numatyta nuojame variante? Pirmiausia, ES yra pabrėžiama aiški pozicija dėl mirties bausmės panaikinimo ir e, Ten kalbama apie strateginius veiksmus ir, ir pernai virželį patvirtintas tam tikras taisyklės. Ten taip pat apimama ir Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucija dėl e, egzekucijų sustabdymo. Ten kalbama ir apie vėliausią dokumentą UNGA 67, kur kalbama, e, kuriam buvo pritarta 2012 gruodžio 21 dieną. Naujosiuose gairėse taip pat kalbama apie ES priemonę demokratijai ir žmogaus teisėms, kalbama apie mirties bausmės pankinimų projektus įvairius. Amnesty International atstovas jau kalbėjo, kad eksporto kontrolės arba vykdyti kai kurių prekių, kurios gali būti panaudojamos mirties bausmiai vykdyti. Apie Vietnamą, pavyzdžiui, kalbant tokį klausimą reikėtų kelti. Uh, Naujosiuose gairėse taip pat yra siekiama, kad būtų tinkamai taikomos mūsų minimos gairės su kitomis ES politikų gairėmis. Delegacijų vadovai turi teikti informaciją apie šių gairių taikymą trečiosiuose šalise ir taip pat būtina e, teikti rekomendacijas trečiosiam šalims dėl jų žmogaus teisų strategijos peržiūros. Būtina, kad būtų parengti minimalų standartai E, kurie atsispindi jungtinių tautų rezoliucijose, pranešimuose ir nuomonėse. Ten yra kalbama apie rimčiausius, didžiausius e, e, nusikalstimus, ten kalbama apie tai, kad negali būti taikoma mirties bausmė pagyvenusiems žmonėms, konsuliniams atstovams, įkalintiems asmenims ir taip pat būtina dėl egzekucijos pateikti informaciją artimiesiems ir šeimai. Mes nusintėme šį tekstą visoms es delegacijoms visame pasaulyje ir suteikėme jiems instrukcijas paskelbti šį tekstą. Mes norime, kad mirties bausmės naikinimo politika ES būtų uh, žinoma, ypač šiose šalise, kur dar tebėra vykdoma mirties bausmė. Keletą žodžių apie Madrido pasaulinį kongresą, kuris vyks birželio 12-15 dienomis. Šis kongresas yra vienas iš svarbiausių įvykių mirties bausmės panaikinimo darbo tvarkyje. E, mes manome, kad tai suteiks papildomą pagreitį kovai su mirties bausmė ir taip pat bus galima priimti gairias ir strategiją ateičiai. ES indėlis yra svarbus iš šio e, renginio suorganizavimą. Būtina parengti veiksmų planą ir e, dėl, dėl žmogaus teisų ir demokratijos. Bus pasisakoma prieš mirties bausmės taikymą ir mes tiesiog pateiksime oficialiai tas naujas ES gairias šioje srityje. Be to, tai bus puikia proga E, padiskutuoti su pilietinės visuomenės atstovais ir pakalbėsiu apie tai, kaip galima dirbti kartu, e, vykstant ES lobizmo veiklą šioje srityje. ES šiame kongrese atstovaus E, Jung, e, atstovaus ponas Tafros Lambrinys ir ES specialiusis atstovas žmogaus teisų klausimų. Jis kartu su, kitomis, su kitais asmenimis dalyvaus atidarimo ceremonijoje šio renginio birželio 12 dieną. Na ir galiausiai norėčiau paminėti uh, Amnesty International dokumentą. Tai yra ta um, organizacija, kuri bendradarbiauja su pilietinė visuomenė. Mes ją pasitikime uh, dėl informacijos teikiamos ir jos teikiamos analizės. Mes manome, kad jų strategija turi būti gyvenita praktikoje. Būtina vykdyti e, rimtą lobistinį darbą, galbūt atvirtinta Junktinių tautų generalinės asamblėjos 67 rezoliucija. Na ir tikėmės, kad ateitie galėsime visi kartu bendradarbiauti. Dėkoju. Madam Kurija. Pirmininkė, ačiū poniai Korėja. O dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Europeid ir DEFCO atstovai regis čia dalyvauja. Prašom, kolega. The... Ačiū su Patrice Lenormand, esu Europos komisijos skyriaus atsakingo už Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonės. Ši priemonė yra naudojama parmai žmogaus teisėms ir demokratijai, taip pat e, mirties bausmės e, netaikymas yra mūsų svarbus prioritetas. Per pastarosius septynius metus įgyvendinome įvairius projektus ir nuo kitų metų pradedame naują projektą gyvendinti, kurio gyvenimo kontekste žmogaus e, mirties bausmės netaikymui tenka svarbus vaidmuo teikiant paramą žmogaus teisėms ir demokratijai. Šiuo reikia pastebėti, kad e, didžiausios šalis donorės JAF, Japonija, kelčios konkos šalis neremia projektų susijusių su mirties bausmės netaikymu. Taigi mes prašai esame vieni šioje srityje. Kokią paramą teikiame? Mes e, stengiamės teikti pagalbą reformuoti baudžiamosius e, teismus, e, kurie priima nuosprendžius dėl mirties nuosprendžio taikymo. <coughs> Stengiamės pasiūlinti alternatyvas mirties bausmiai, teikiame teisinę paramą, mažinant mirties bausmės nuosprendžių riziką, kuo daugiau stengiamės, kad būtų laikomas tarptautinių standartų, užtikrinant minimalę apsaugos galimybę mirties bausme nuteistiems asmenims, siekiant, kad tarptautiniu mastu būtų atitinkamos priemonės ratifikuotos. Mes jokių būdų nenorime taip susitaikyti su mirties bausme <clears throat> Tačiau tokiais atvejais net ir nepanakinus mirties bausmės mes galime nemažai pasiekti padėdami jie nuteistiems asmenims ir taip sudarydami palankės sąlygas vėliau mirties bausmę panaikinti e, tose šalise, kurio, kuriuose tai būtų įmanoma. Visame pasaulyje mes remiame atitinkamus mirties bausmės panaikinimo projektus skiriuose besivystančiuose šalise, taip pat ir JAV, Japonija, Rusija. Visame pasaulyje nėra taikomi jokie teritoriniai apribojimai šiems mūsų veiksmams. Taip pat noriu pabrėžti, kad es plėtros politikoje E, yra numatyta būtina prielaida, norint tapti šalimi kandidate, tai yra šalis privalo atsisakyti mirties bausmės ir e, darybose su visomis potencialiomis būsimomis narėmis e, šis klausimas bus svarstamas. 20 milijonų įvairių atliktų operacijų, kurios yra buvo vykdomos, dabar Jis papildys 40 naujų projektų, pavyzdžiui, Mongolijoje, kur buvo panaikinta mirtis bausmė Merilendo, Ilinojaus valstijose. E, taip pat e, priimti atitinkami sprendimai buvo susijęs su mūsų veikla. Iš dalies Azijoje, pavyzdžiui, Birmoje mes e, įgyvename projektą susijusi su visišku mirties bausmės panaikinimu. Ir Afrikoje mes tikimės, kad ateityje visame kontinente bus panaikinta mirties bausmė, rengiantis Madrido konferencijai. Noriu taip pat e, paminėti, kad e, bus pateikta visapuška informacija apie mūsų veiklą. Tiek būtų įžangai. Dar tik noriu pabrėžti, kad e, šis klausimas e, tiek politiniu, tiek finansiniu aspektu visuomet liks e, prioritetiniu ir mes sieksime, kad atitinkama nustatyta darbo tvarkė toliau būtų įgyvendinama. Ačiū. Galime pradėti diskusijas. Tai aš jas ir pradėsiu. Noriu paklausti jūsų, Davidai, daugeliu atveju kalbantis su diplomatais, teisingumo ministrais, pavyzdžiui, Saudo Arabijos. Tai yra tų šalių atstovai, kuriuose islamas atlieka svarbu vaidmenį ir dažnai kalbama apie tam tikrą prieštarą, kurios negalima išspręsti, neprieštaraujant Korano nuostatoms, turiminėje mirties bausmės panaikinimą. Ar jūs pastebite tokią tendenciją, kad vis daugiau šalių stengiasi pasiremti šiuo argumentu atsisakydamos nutraukti mirties bausmės taikymą. Su delegacija ryšiams su Iranu neseniai išklausė išsame informaciją apie mirties bausmės ir nuosprendžių patvirtinimą Irane ir įvykdymą. Kiek žinau, daugumai asmenų, kuriems įvykdyta mirties bausmė, pateikiami kaltinamai dalyvaujant narkotikų prekyboje. Ir tai yra asmenys, kurie dažniausiai netgi negali sauliaisti pasisamdyti advokatų. Kokių veiksmų ES galėtų imtis tokiais atvejais, nes e, įgyvendinami kai kurie bendri projektai su Iranu, kovojant su narkotikų prekyba. Ar tai turėtų reikšti, kad e, tokiu būdu daugiau žmonių Irane bus nuteisiami mirties bausme. Buvo minėta, kad Kinijoje daugiausiai mirties nuosprendžių įgyvendinama. Tačiau žinau, kad <clears throat> santykis ir <clears throat> tarp gyventojų skaičiaus ir mirties nuosprendžių vykdymo yra didžiausias Singapūre, ar ne? Uh, ne Kinijoje. Na gerai. Prieš kelis metus Kinijoje padėtis pagerėjo. Buvo priimtas sprendimas, kurio aukščiausiasis teismas įpareigojimas peržiūrėti visus mirties nuosprendžius. Ar tai galima vertinti kaip padėties pagerėjimą? bendrame kontekste ir ar šie pokyčiai atsispindi mirties nuosprendžių vykdyme. Taip pat jūs minėjote, kad parlamentas ir ES turėtų įvertinti savo veiklą ir atkreipti dėmesį į tai, kad teikiama pagalba net ir netiesioginė galėtų prisidėti prie mirties bausmės vykdymo. E, minėjote, kad kai kurios Europoje veikiančios įmonės eksportavo tam, tikras, tam tikrus vaistus. Aš žinau vieną pavyzdį, Propofol vaistai gaminami didelės Vokietijos kompanijos. Šis serumas buvo naudojamas Junktinėse valstijose rengiant mirtinų injekcijų mišinį. Po to buvo pradėta plataus masto viešoji kampanija, kreipianti tai dėmesį ir minėta įmonė nutraukė šios medžiagos eksportą ir kadangi buvo vienintelė tiekėja, JAF dėl to nutrūko mirties bausmės vykdymas. Tačiau manau, kad galbūt galėtume į savo visus patrinius dokumentus įtraukti ir priedus, kuriuose būtų pateikiami draudžiamų eksportuoti prekių sąrašai. <coughs> Noriu paklausti kolegų, ar yra priimami kvienas politiniai sprendimai siekiant išplėsti tą draudžiamų eksportuoti medžiagų sąrašą. Nebuvo kalbama apie padėtį Taivane, nes Taivanas, kuris ilgą laiką nevykdė mirties nuosprendžių, nešeniai pradėjo juos vykdyti pakankamai dideliu mastu Taip pat reikia paminėti, kad Europos parlamente kai kurie kolegos iš atskirų partijų dažniausiai susilaiko balsuojant dėl rezoliucijų susijusių su mirties bausmės taikymu, nes pagal jų partijos programas nėra manoma, kad mirties bausmės panaikinimas yra svarbus žmogaus teisų kontekste. Panas Nikols, ačiū pirmininkė. Sureaguosiu jūsų paskutinį komentarą dėl vaistų, cheminių medžiagų naudojamų vykdant mirties bausmę nuo 9 iki 10 metų buvo įtrauktos atitinkamos medžiagos, atitinkamai vaistai į reglamento priedą. Ir dėl to 12 metais um, buvo paskelbtas uh, draudimas imtas taikyti šių medžiagų eksportavimo. Žinoma, mes norėtume, kad į tą sąrašą būtų įtraukta ir daugiau medžiagų, daugiau vaistų. Taip pat, kad į reglamentą būtų traukti ir tam tikrai, tikri saugikliai, užtikrinantis, kad ir ateitie, jeigu rastų naujų vaistų, jie automatiškai būtų įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, kad mm, visi procesai neužtruktų ištisus mėnesius mm, prieš tas medžiagas uždraudžiant. Tikimės, kad komisija greitų laikų pateiks naują savo pasiūlymą, <clears throat> atnaujindama priedus ir pakeisdama patį reglamento tekstą. Tikiuosi, kad per artimiausius mėnesius, dar iki vasaros pertraukos, atitinkamas pasiūlymas bus pateiktas, jeigu netumėt vėliausiai iki rugsėjo mėnesio. Europos planetas turės būti informuotas, nes šis reglamentas yra tvirtinamas bendro sprendimo prieimimo procedūra dėl Kinijos. esame gavę informacijos apie teigiamus pokyčius susijusius su teisėkuros pakeitimais įgyvendinant e, nacionalinį žmogaus teisų apsaugos veiksmų planą patvirtintą praėjusiais metais, tačiau sunku įvertinti tų pokyčių poveikį, nes neturime uh, galimybės gauti informaciją apie mirties nuosprendžių vykdymo apimtis, galime tik tai remti žinių pranešimais, kurie pakankamai riboti ir šios rytie jokių <coughs> pokyčių nepastebėjome. Todėl, kadangi neturime pakankamai informacijos, mums sunku vertinti tikrąją padėtį Kinijoje ir aš raginu Europos parlamento narius nuolat užduoti E, Kinijos pareigūnams atinkamus klausimus e, šią temą viešinti dėl Irano ir kovos su narkotikų prekyba. Bendrabiavimas su Iranu yra sudėtingas. Anksčiau mirties bausmė buvo vienintelis klausimas, kuriuo Irano vyriausybė kalbėdavosi su ES ir su nevyriausybinėmis organizacijomis kartais taip pat, tačiau pastaruoju metu padėtis ir čia tapo sunkesnė. Aišku, bendradarbiavimas su Irano valdžia vyko, įskaitant ir e, jungtinių tautų kovos su narkotikais agentūra ir būtent dėl e, šio bendradarbiavimo padidėjo mirties bausmė nuteistų asmenų skaičius ir mes savo gairėse dabar raginame ES sustabdyti bendradarbiavimą šioje srityje ir nustoti teikti techninę pagalbą dėl jūsų klausimo apie Saudo Arabiją. Dažnai šių šalių valdžios atstovai laikosi jūsų minėtos pozicijos jeigu kalbėtumėte su pilietinės visuomenės veikėjais, siekiančiais panaikinti mirties bausmę tose šalise, tai jie interpretuotų Koraną kitaip. Ir aš raginčiau jūs daugiausiais kalbėtis. Čia kitų islamo tradicijos šalių atstovai jau yra panaikinę mirties bausmę arba paskelbę jos e, taikymo moratoriumą. Ir tų šalių atstovai balsavo už atitinkamą rezoliuciją jungtinėse tautose. Pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose arba Šiaurės Afrikoje kai kurios šalis pritarė mirties bausmės e, moratoriumo paskelbimo rezoliucijai. Manau, kad atsakiau į visus jūsų užduotus klausimais. Dar norėjau papildomai pranešti, kad nepaisant ES tinkamai vykdomos politikos siekiant panaikinti mirties bausmę, tai iš tiesų nereiškia, kad ES gali, negali dėti daugiau pastangų nes e, ir kalbėdamasis su savo strateginiais partneriais ES galėtų iškelti mirties bausmės taikymo klausimą. Tokiu būdu reikėtų dinti spaudimą kompetentingoms ES institucijoms, kad e, diskusijose su JAV būtina klausti, kelti mirties bausmės klausimą Tai e, nereiškia, kad atskirais atvejais taip nėra daroma, nes mūsų organizacija ir kitos organizacijos tos klausimus kelia, tačiau ES įvairiais lygmenimis galėtų dalyvauti šiuose procesuose, įskaitant ir aukščiausiai lygmenį kartais e, E, pačios aplinkybės to reikalauja, kad įsitrauktų aukščiausi pareigūnai, nes tai kartais būna vienintelis būdas e, sustabdyti mirties nuosprendžio vykdymą, jį nukelti ir būtent šios ir tie mes pasigendame didesnio ES dėmesio. Ačiū. Um, Korea, like Dėkoju, ponia Korija, ar norėtumėte sureaguoti? Ir Aš taip pat dar be to norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolega Nikolson dėl strateginių partnerių požiūrių. O paskui ponui Lenormo suteiksime žodį. Pane Korėja, dėkoju. Mes pasižymėme jūsų komentarus dėl to, kad mes turėtume daugiau bendradarbiauti su strateginiais partneriais. Kartais klausimai yra pakankamai jautrus susijęs nuties basmės panaikinimu tos peržiūrėtos gairės būtent dėl to ir buvo sudarytos. Mintis yra ta, kad tos gairės mums padės sekti situaciją ir veikti aplink, tokiamis aplinkybėmis, kurios ne visada yra labai paprastas. Turime naują priemonę ir tikimės, kad, kad, reikės, kad tuomet, kai reikės dirbti ir kad sudursime su sunkumais, tai tuomet mes galėsime geriau bendradarbiauti su visais savo partneriais mirties bausmės klausimų. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ponui Linohmo žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dėl to reglamento 1236 tarti žodį. Amnesty e, atstovas jau minėjo, kad buvo atnaujintas trečio straipsnio antra dalis pernai ir gyvenimas prasidėjo pernai, o dabar darome poveikio įvertinimą. Taigi poveikio vertinimas vyksta jau dabar. Rezultatų dar neturime, turėsime artimiausiais metais ir mes ko gero turėsime prieduose naujų dalykų. Tiesiog turėjau pasakyti, kad reglamentas buvo priimtas 2005-aisiais. 2006-aisiais prasidėjo gyvendinimas, paskui 2011-aisiais prasidėjo peržiūra, 2012-aisiais metais baigėsi, prasidėjo gyvendinimas Taigi dabar tenka išsiaiškinti, ką reikia pakeisti ir ką pagerinti, bet tą mes žinosime artimiausiais mėnesiais ir savaitėmis. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū visiems. Pone Korė, jūs minėjote, kad manote, kad tos gairės jums padės iškelti tokius sunkius klausimus e, diskusijose su strateginiais partneriais. Na, aš nemanau, kad kova su mirties bausme yra vienas iš sunkiausių klausimų. Tiesiog matote, kad Junktinėse valstijose daugelis federalinių valstybių panaikino mirties bausmę, nes mato, kad jų politiniai lyderiai ir visuomenė galiausiai laikosi kitokio požiūrį. Mūsų kita strateginė partija yra Kinija ir matote, kad jie net pripažino, kad sunku yra e, įgyvendinti mirties bausmės panaikinimą dėl šalyje vyraujančio mentaliteto. Manau, kad Rusijoje, kitoje strateginėje partijoje nėra vykdomos egzekucijos, Indijoje. Manau, kad taip. Ten ši tema yra iš tikrųjų labai sudėtingai diskutuojama. Visada Nesvarbu, su kokia šalimi susidurime, reikia atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Ir kai kuriuose šalyse viešoji nuomonė pritarė mirties bausmiai. Jeigu politiniai e, lyderystė šioje srityje nepademonstruoja politinės valios, tai tuomet niekas nepasikeis. Jeigu turite renkti referendumą, jeigu turite tą klausimą mirties bausmės panaikinimo iškelti referendume, tai niekuomet rezultatai to referendumo nebus teigiami. Tad aš manau, kad svarbu dirbti įtikinėjimo darbą. ES institucijos čia turi laikytis tvirtai ir aš manau, kad tai nėra labai sunku. Taigi labai ačiū ir lauksime kas įvykstame penktąjame pasaulinėme kongrese Madride. Tikėkime, kad ten e, bus labiau sustiprinti tie, kurie kovoja prieš mirties bausmę. Um, ponas Kasak, mūsų vicepirmininkas, turės progą mums pateikti informacijos apie šį renginį. Dar kartą ačiū, kad atvykote ir dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Kiti reikalai. Nieko neturime kitų reikalų grafoje, tiesiog mūsų kitas posėdis vyks gegužės 27 ir gegužės 28 dieną. Mes jau informavome narius, kad nevyks kontaktinės grupės posėdį šiandien ir dabar paėgėme atvirą posėdį ir dabar prasidės uždaras posėdis. Vyks apskaitojo stalo diskusija su parlamentarais, kuriuos jau ką tik sveikinau atvykusius. Na, o tie, kurie neturi dalyvauti e, uždarame posėdį, yra prašomi palikti salę. Dėkuoju.